Meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Ponius ir ponai, norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius į mūsų posėdį. Mes šiek tiek pakeitėme darbo tvarkį ir pradėsime nuo 9 ir 10 darbo tvarkės punktų. 9 punktas Europos palidovinės radio navigacijos programų valdymo struktūros. Pranešėjas yra ponas Tašanovski. Jis pristatys savo pranešimą, e, o paskui visi galėsite pasisakyti. Prašau. Pone pirmininkė, dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį. Dėkoju už galimybę supažindinti jūsų situaciją dėl dėrybų, dėl Galilėjo programos ir dėl Europos palidovinės navigacijos sistemos. Visų pirma, norėčiau padėkoti sekretoriatui už puikų bendradarbiavimą, nes Tokia, tai yra iš tiesų labai sudėtingas klausimas ir jis istoriškai ilgai buvo svarstamas Europos parlamente. Ir iš tiesų nėra lengva atrasti sprendimą tokio klausimo. Šio pranešimo pagrindinė tema e, e, temą pristatysiu trumpai. Visų pirma, E, mano pranešimo tikslas yra tai, kad parlamentas galėtų, galėtų dalyvauti e, šioje veikloje, dalyvauti agentūros veikloje. Ir čia Aš norėčiau atkreipti dėmesį į septintą pakeitimą ir dėl e, atitinkamo parlamento informavimo pakeitimas aštuntas. Toliau yra labai svarbu administravimo e, tarybos funkcijas apibrėžti. Yra suprantama, kad komisija ko siekia komisija, nes e, jai tenka didžiausia atsakomybė ir komisija yra tarsi projekto e, valdytojas. Dėl to komisija, aišku, bando išvengti nemalonių situacijų. Aš suprantu e, komisijos pasiūlymą ir suprantu, kokie jo tikslai. Ir e, tas pagrindinis tikslas buvo palikti 50 procentų sprendimo laisvę, tačiau tai reikštų atskirų valstybių narių atstovų tam tikrą priespaudą dėl to, kad komisija turėtų beveik absoliučius įgaliojimus. Ir tokiu būdu gali būti, kad atskirų valstybių narių atstovų veikla būtų šiek tiek sudėtinga po E, ilgalaikių diskusijų mes nusprendėme pasiūlyti 30 procentų balso teisę komisijai. Tai ir toliau išliktų stipri pozicija, stipri, e, stiprus kontrolės įgaliojimai, tačiau kita vertus. E, tokiu būdu būtų galima priimti esminius sprendimus tokiais atvejais, kai yra labai kai yra labai svarbus klausimai, e, tokiais atvejais mažiausiai vienas e, narys turėtų pasisakyti už tą pasiūlymą. Taip pat yra siekiama užtikrinti, kad atskiros valstybės narės galėtų aktyviai dalyvauti veikloje. Jeigu dėrybos e, nukryptų ar pažeistų komisijos pasiūlytas taisyklės, tai reiktų užtikrinti, kad komisija turėtų teisę įtvirtinti savo, savo numatytą e, procedūros tvarką. Toliau kitas dalykas yra Saugumo akreditacijų problema tai yra didžiausia naujovė, tai yra labai svarbus aspektas ir aš čia vėlgi suprantu komisiją, jos motyvus, ji nori pabrėžti, koks yra svarbus nepri, nepriklausomos akreditavimo institucijos vaidmuo. Uh, kad būtų laikomasi komitologijos procedūros taisyklių. Ir mm, saugumo akreditavimo e, komitetas bus pervadintas kitaip, tai yra siūloma penktajame pakeitime. Taip pat yra labai svarbu, kad nacional, valstybių narių ekspertai būtų nepriklausomi, kad jų ataskaitos būtų nepriklausomos ir kad būtų galima priimti e, nuo politikos nepriklausomus sprendimus. E, Ta norėčiau pabrėžti ir yra labai svarbu pabrėžti, kad e, čia yra kalbama apie ekspertų e, tokią grupę, apie tai kalbama dešimtame pakeitime ir e, joje turėtų būti atstovaujami du trečdaliai valstybių narių. Čia labai svarbu visos sistemos saugumo aspektas ir dėl to yra labai svarbu, kad, kad ekspertai e, prižiūrėtų tą sistemą. Kiekvienas saugumo ekspertas turėtų turėti balsą ir tie balsai turėtų būti lygiaverčiai. Tai yra vienuoliktas pakeitimas. Komisija, komisijai turėtų būti suteikta galimybė įsikišti tokiais atvejais, jeigu sprendimas dėl akreditavimo galėtų pakengti programos vykdymui, e, ypač jos įgyvendinimo tvarkaraščiui arba e, dėl arba įgyvendinimo kaštams. Taigi čia vėlgi aš suprantu komisijos motyvus Mes siekiame užtikrinti, kad būtų pateikta patikima informacija, kad neatsirastų kažkokių nesusipratimų tarp atskirų grupių. Komisija e, turėtų būti informuojama tos, tos, to akreditavimo komiteto. Ir tas akreditavimo komitetas turėtų savo ruoštų atsižvelgti į komisijos nuostatas, tai yra 12 pakeitimas. Šį kartą mes jau ne pirmą kartą diskutuojame apie šį dokumentą. Ir norėčiau informuoti įtre komiteto narius, kad mes jau nekartą buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais ir norėčiau padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau dar kartą padėkoti tarybos atstovams, e, Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, dėkoju poniai Karlsson ir taip pat e, Ispanijai, kuri ateityje pirmininkaus Europos Sąjungai, nes jos atstovai taip pat dalyvavo dėrybose. Manau, kad būtų svarbu užtikrinti testinumą, nes kitos mūsų konsultacijos vyks jau pirmininkaujant Ispanijai. Tos konsultacijos vyko taip pat dalyvaujant ir komisijos atstovams ir aš tikrai labai vertinu komisijos atliktą ekspertizę. Uh, Taip pat yra labai svarbu, kad visas šitas procesas vyktų mm, kiek įmanoma sklandžiau ir kad e, kiek įmanoma greičiau vyktų konsultacijos tarp komisijos ir tarybos, kad jau pirmojo svarstymo metu būtų galima patvirtinti E, šį dokumentą. Senesni mūsų komiteto nariai, kurie jau ne pirmą kadenciją dirba, žino, kad mes šitam klausimui skiriame tikrai labai daug e, savo darbo laiko. Sausio mėnesį aš susitiksiu su šešėliniais pranešiais, mes aptarsime pakeitimus ir ieškosime kompromisinių sprendimų kad galėtume užtikrinti e, sklandų e, šio dokumento įgyvendinimą. Būsiu jums visiems dėkingas už jūsų pasiūlymus, e, kuriuos mes pasistengsime įtraukti į dokumentą ir kad mes būtume puikiai pasirengę tolimesniems dėryboms su komisija ir taryba, kad turėtume atitinkamus argumentus, nuomonės, nes iš tiesų yra labai sudėtinga ieškoti e, kompromisų dėl viso projekto administravimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, dėkoju. Pirmasis pasakys šešėlinis pranešėjas, ponas Remek. E, dėkui, pane předsedo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui pranešėjui už atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir už gerą bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, už dėrybas. Galiu pritarti visam jų parengtam dokumentui. Man jis patinka. Labai malonu, kad pranešėjas labai atvirai buvo nusteikęs bendradarbiavimui su kitomis institucijomis. Norėčiau pasisakyti dėl trečio ir aštunto pakeitimo. Norėčiau, kad komisija sumažintų ten nurodytą procentinį dydį nuo 50 iki 30 procentų. Priežastis jau išdėstė pranešėjas, todėl aš čia nesigilinsiu, tiesiog pritariu pakeitimams. Na, kai kalbame apie parlamento atstovavimą valdyboje, tai aš esu už tai, jog parlamentas būtų atstovaujamas šiame organe. Nors tai gali galbūt ir sukelti tam tikrų problemų. Tačiau kita vertus, parlamentas išgelbėjo Galilėjo projektą ir todėl turėtume būti atstovaujami Galilėjo valdyboje. Norėtų sužinoti, kokia bus e, valdybos sudėties ar joje bus parlamento narių, jei ne, tai darbus. Ir norėtųsi žinoti, kaip iš tikrųjų tai bus. Pone Glantė. Ponas Glantė. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad buvo pristatytas pranešimas. Tiesiog norėčiau padėkoti savo ruoštų už bendradarbiavimą, kuris buvo labai skaidrus, man tai labai patiko. Na ir tiesiog manau, kad pranešėjas suformalavo labai gerą poziciją, buvo minėtas ir 30 procentų nuošimtis, tai yra geras dalykas. Komisija turėtų turėti įtakos, bet ji neturėtų būti neribota. Na, kai kalbame apie parlamento dalyvavimą valdyboje bei informacijos mainus, tai norėčiau užduoti klausimą, kuris platesnio masto nei vien tik šis pranešimas peržengia ribas. Mes dažnai reikalaujame parlamento įtraukties tam, kad žinotume, kas vyksta žinotume, kas vyksta viduje procedūrose, tačiau nežinau, ar visuomet tai pasitvirtina. Galilėjo yra numatyta bendra parlamentinė asamblėja, tačiau e, šios rytėje viskas keičiasi, vyksta labai greitai. Žinau, kad dabar yra vertinami viešiai, viešųjų pirkimų satelito segmente rezultatai. Ir Na ir gali būti, kad bus atskirai skiriami darbai atlikti ir ne, ir po to skirtumas bus 250 milijonų eurų. Na tai jog galbūt bus užsakymai teikiami kelioms įmonėms, grindžiama tuo, kad arba gali daugiau dalyvauti, grindžiama tuo, kad bus didesnė konkurencija. Tačiau tiesiog labai įdomu viskas, kas vyksta ir galbūt komisijos atstovas galėtų pakomentuoti šį aspektą. Šiaip dėkoju už pranešimą, nebejoju, kad mums teks dar su juo, dar dėl jo susitikti, kai baigs savo svarstymus taryba, galbūt galėsime viską užbaigti per pirmojo skaitimo procedūrą. Uh, Bet viskas, aišku, šiek tiek priklausys ir nuo to, ar bus atsižvelgta į mūsų pagidavimus bei reikalavimus. Dėkoju, ponė Kanyga. Hubna. Nyblė. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponui Tamiševskai pranešėjai. Man bendradarbiavimas su juo taip pat pasirodė labai našus. Uh, Taigi dėkoju už tą atvirą bendravimą, dėkoju ir už tai, kad jau preliminariai galima buvo konsultuotis dėl šio dokumento ir tiesiog galiu savo ruoštų patikinti, kad pranešimas yra labai geras ir daugumai jo aspektų galiu pritarti. Turiu tris pastabas ir jei neprieštarausite, šiek tiek toliau užsimosiu, juolab, kad e, jau daugelį metų man teko parlamente gilintis į Galilėjo klausimą. Agentūros istorija jau sena ir kaip žinote, e, kai kilo Galilėjo mintis, viską įsivaizdavome kitaip negu kad dabar. Anksčiau įsivaizdavome, kad tai bus uh, pramonės ir, viešos, ir viešų institucijų bendradarbiavimo modelis, kuris leistų sukurti palidovinę sistemą Na ir tuomet tam, kad būtų koordinuojami projektai, buvo įsteigta agentūra. Tačiau galiausiai paaiškėjo, jog šis pramonės ir valstybės institucijų bendradarbiavimo modelis nepasitvirkino ir po to parlamentas labai smarkiai prisidėjo to, dėl to, kad galilėjo būtų finansuojama iš viešųjų lėšų. Ir Tuo metu apskritai buvo keliamas klausimas, kam reikalinga ši agentūra. Tiesiog e, visą tai priminiau, kad ir tie kolegos, kurie netaip senai seka šią temą, žinotų prieš istorę. Na ir dabar. Gal tas klausimas nebėra toks aktualus ir reikalinga agentūra ar ne, tačiau atsižvelginti tai, jog pasiži... pasikeitė šios agentūros užduotis, norėčiau užduoti vieną kitą klausimą komisijai. Kitas aspektas, tai yra agentūros užduotis. Jeigu aš pasidalgsiu į antrąjį straipsnį, tai pamatau, kad agentūra iš esmės e, yra atsakinga už saugumo akreditacijas ir po to, kai jau sistema bus įtiekta, Taip pat agentūra turėtų gilintis į tai, kaip galima būtų Galilėjo panaudoti komerciniais tikslai, pavyzdžiui, atliekant rinkos analizę, užsakant vertinimą išorį ir taip toliau. Bet e, ar teisingai viską suprantu ir čia komisija man galėtų padėti. Pagrindinė agentūros užduotis bus saugumo akreditacijos. Tai kaip čia reikia suprasti tą saugumo akreditaciją? Ir beje, reglamento pasiūlyme toliau parašyta, kad valdyba, ir mes dabar kaip tik kalbame apie valdybos sudėti, kad valdyba ne bus atsakinga už sistemos saugumo akreditacijas. Bet aš kaip suprantu, taip agentūros pagrindinis darbas yra saugos akreditacija, o mes tarsi turėsime dalyvauti kitose organuose. Taigi, tiesą sakant, Kaip čia dabar iš tikrųjų yra, nes agentūra turės dar atskirą saugumo akreditacijų e, organą, komitetą, tai ką mums apskritai tuomet reikalinga ta agentūra. Paskutinis dalykas, kurį jau kėlė e, ir kolegos, tai yra agentūros sąranga. Čia galiu visiškai pritarti prieš mane pasisakiusiems bei pranešėjai. Tai yra, kad visi pasiūlymai dėl šio dalyko yra geri ir labai svarbu, kad parlamentas būtų atstovaujamas bent jau valdyboje. Pritariu ir pranešėjo pasiūlymui dėl to, jog reikėtų uh, sumažinti komisijos balso svorį valdyboje uh, Na, komisija šiaip ar taip renks e, agentūros darbo gairias, todėl galbūt reikėtų riboti komisijos politinę įtanką agentūroje. Na, nelabai man patinka, kad komisijai turėtų tekti 50 procentų visų balsų, todėl pritariu pranešėjai tik dėl to, kad reikėjo skirti tik 30 procentų. Na ir pabaigai, tiesiog, kad viską gerai suprasčiau, noriu už, iškla, užklausti komisijos, kam mums reikalinga ši agentūra, tam, kad neliktų jokių dviejonių, ką reiškia konkrečiai saugumo akreditacijos ir antrajame reglamento straipsnėje nurodyta, kokios bus užduotis, kurios yra dabar labai susiaurintos. Taigi, kokios bus tos užduotis. Na ir uždaviau visus šiuos klausimus ne tik tais todėl, kad ir mums tai dienu, bet dar ir todėl, kad kolegos iš biudžeto komiteto nuolat e, klausia štai tokius dalykus, kai tai yra susijęs su naujų agentūrų kūrimu, jų veiklos plėtr, plėtimu ir taip toliau. Taigi norėtųsi gauti štai tokios informacijos iš komisijos. Dėkoju, dar bus trys kalbėtojai ir paskui jų sąrašas baigiamas. Iš pradžių kolegė Hall. You, too... Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Tošinovskijui už labai išsamų, e, išsamų pranešimą ir bendradarbiavimą su pranešiais. Kaip buvo sakyta, Galilėjo sistema turi ilgą istoriją ir tas procesas buvo tikrai nelengvas. Manau, Praeitie šitas projektas buvo labai svarbus toms valstybėms, kurios e, turėjo e, tos ryties e, pramonę. O dabar tai yra visos bendrijos projektas finansuojamas iš bendrijos biudžeto. E, E, matau, kad komisija nori išlaikyti tam tikrą kontrolę e, šito projekto tam, kad jisai ne, ne, ne, neregresuotų. E, tai yra projektas, kuris yra naudingas visoms valstybėms narėms, nesvarbu, ar jos e, turi šitos srities pramonę ar ne buvo kalbėjama apie 15 procentų, bet manyčiau, kad galbūt komisija galėtų turėti 40 procentų tam, kad nereikėtų jom mm, valstybių narių e, paramos, kad, turė, kad pati komisija turėtų e, svarų balsą. Ir kad tai netaptų valstybių narių projektų, kažkokios konkrečios valstybės narės projektų. Buvo kalbėta apie informacijos e, tiekmę manau, kad yra per mažai informacijos siunčiama ir su panenyble bendravau, e, dalyvavau posėdėje, komisijos ir parlamento posėdėje apie Galilėjo programą. Man pasarė baisu, nes mes iš tikrųjų neturėjome jokios informacijos prieš ateidamos į tą e, posėdį. Mes gavom labai techninių dokumentų, e, sužinojome labai blogų naujienų apie tą projektą ir mes neturėjome laiko pasiruošti, paruošti klausimus. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad informacijos tiekmė į parlamentą e, būtų pakankama, kad mes gautumėm pakankamai informacijos. Norėčiau atskirti tai, ką, ką siūlo taryba ir tai, ką siūlo pranešėjas. Taryba e, nenori, kad parlamento nariai kištus iš tą projektą. Sako taryba, kad, kad tai turi įtakos mūsų sprendimams apie biudžetą. Pranešėjas, kita vertus, norėtų turėti balsuojantį atstovą, bet nebūtinai parlamento narį, galbūt kažką pasiūlytą parlamento. Tam, kad sudėliotumėm prioritetus, kad visgi parlamentas gautų informacijos, būtų naudinga, kad kaip pranešėjas siūlė, turėtumėm savo narių ir kad būtų stebėtojų, parlamentarų stebėtojų tik tai stebėjimo teisę. Taip mes gautumėm informaciją ir kartu neskompromituotumėm savo pozicijos biudžeto požiūrių. Mums reikia turėti galvoje, kad kad biudžeto klausimas yra ypatingai reikšmingas ir Netgi turėtume galvoje pajamas iš Galilėjo, mes kalbame apie daugiau negu 500 e, tūkstančių e, eurų per metus ilgą laiką ir tai yra iš tikrųjų labai didelė suma. Taigi mažiausia, ką mes galime padaryti, yra tiesiog užtikrinti, kad Europos parlamento nariai ten dalyvauja ir patys gauna informaciją, kad mes nelauksime, kad, kad mus kažkas informuos ir, ir nedalyvausime posėdėje labai let, retai, turėdami iš, išanalizuoti techninę informaciją per penkias minutės, nes mes turim žinoti apie tą procesą. Taigi tiek norėjau pasiūlyti 40 procentų komisijai ir du e, parlamentarai stebėtojai valdyboje. Ačiū. Valdyba. Dėkoju toliau kolega Weber. Aš manau, kad šis pranešimas tikrai yra puikus. 40 procentų nežinau. 27 valstybės narės, 30 procentų, galbūt tai būtų dauguma, bet tai yra ne pats svarbiausias klausimas. Galiu pritarti tam, kas parašyta šiame pranešime, galiu iš karto paremti poną Tašanovskį ir taip pat norėčiau pasinaudodamas galimybę pateikti vieną idėją. 30 procentų balsų, galbūt tai yra gera idėja, tačiau tuomet kaip yra su valdymo aspektų. Juk um, tai yra gana stambus um, sektorius. Tai yra susijęs su kosmoso tyrimų politika. E, ponas Berhoigenas e, Taip pat apie tai kalbėjo ir galbūt būtų tikslinga tą generalinį direktoratą ar jo at, a, e, skyrių uždaryti, nes čia mes kalbame apie kosmoso tyrimų politiką ir mes tokiu būdu peržengėme per kelis sektorius, juk tai yra e, susiję taip pat su aplinkosaugos klausimais, su įvairiais sektoriais. Tai ar nebūtų prasminga? visus tuos interesus suvienyti. Ir taip pat atsižvelgti į pramoniai aktualius klausimus. Kalbant apie administravimą, galbūt reiktų pakeisti struktūrą. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kolega Baška. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie dokumento projektą. Reikėtų elgtis konstruktyviai ir orientuotis į esmę tam, kad gautume konsensusą visų dalyvaujančių institucijų. Labai dėkoju ponui Tošinovskijui už, už darbą. Jisai tikrai labai stengiasi kaip pranešėjas tam, kad pasiektų užsibraštų tikslų. Mes, mums reikia sustiprinti Europos parlamento dalyvavimą šiame projekte, nes iš tikrųjų labai didelės lėšos iš ES biudžeto čia nais yra skiriamos ir, žinoma, labai svarbu yra e, prižiūrėti fondų panaudojimą, lėšų panaudojimą. Manau, kad darbas daromas teisingai ir turėtumėm tokią pačią kryptimį ateityje. Dėkoju toliau komisijos vardu pasakys panas Bulučiui ir pabandysime pateikti atsakymų į klausimus, o dabar kalbėtojų sąrašas jau yra baigtas. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju taip pat ir pranešėjui. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo. Tai buvo pats uh, kebliausias klausimas dėl komisijos balsų skaičiaus agentūros lygmenyje. Yra aišku, jeigu komisija e, pilnai prisijims projekto administratoriaus vaidmenį, tai tuomet ji turės turėti atitinkamas priemonės, kad galėtų e, reguliuoti, kontroliuoti tą projektą. Tačiau mes susidurėme jau ir su kitais projektais, kitose agentūrose, kur komisija neturi veto teisės, pavyzdžiui, skiriant direktorių ar, ar sprendžiant kitus panašius klausimus. Todėl mes negalime vėl atsidurti tokioje pačioje situacijoje. to taisyklių pakeitimai, dėl kurių jūs priemėte sprendimus, jie turėtų atsispindėti tiesioginėme greitame administravimo mechanizme, tai yra komisija turi išlikti e, veiksminga. Nenoriu dabar kalbėti apie konkrečius skaičius, ar 30, ar 40, ar 50 procentų, bet manau, kad tai yra dalykai, kurie yra automatiškai susiję su komisijos vaidmeniu ir čia skaičiai mums nepadės. Todėl aš norėčiau, kad mes išlaikytume 50 procentų e, balsų teisę. Toliau dėl Europos parlamento atstovavimo. Aišku, komisija yra už tai, kad arba netiesiogiai paskirti nariai būtų atstovai ar kad jūsų komiteto nariai e, būtų. E, bet šiaip mes esame už šimtaprocentinį skaidrumą ir mes taip pat norime, kad e, jūs būtumėte tiesiogiai informuojami. Tai yra arba, kad jūs dalyvautumėte sprendimų prieimimo e, procese, arba, kad jūs dalyvautumėte atitinkamose diskusijose. Dabar dėl šio reglamento. Aišku, mes esame už tai, kad šis reglamentas būtų patvirtintas pirmojo svarstymo metu. Mes turime siekti pažangos, laikas bėga greitai, jau beveik 2010 metai. Ir Galilėjo e, turi taip pat e, nugalėti praeities problemas ir tapti stabilę problemą. Pone Nibler, dėl to, ką Jūs pasakėte, mes žinome prieš istorę Galilėjo idėjos ir apie tai kalbėjo ir audito rūmai, apie senasias problemas. Dabar mes e, susidurėme su visiškai nauja situacija. E, ir mes turime tiesiog prie jos prisiderinti. Jūs pati paremėte e, reglamentą, kuris yra e, agentūros administravimo teisinis pagrindas. E, Jūs taip pat žinote, kokios užduotis yra suformuluotos e, ta, tame reglamente. Dabar mes turime įgyvendinti tas užduotis ir daryti viską, kad jos būtų atliktos. Dabar tarsi yra tokia, toks pereinamasis laikotarpis. 2008 metais reikėjo sumažinti personalo. E, jis, jis buvo sumažintas 30 procentų. O dabar turime žiūrėti kad galėtume įgyvendinti konkrečiai tą reglamentą. Tai nėra klausimas, kas atsitiks su agentūra. Agentūra e, turi savo teisinį pagrindą, jis yra teisiškai saugus, mes tiesiog turime pradėti veikti. Atsiprašau, sako pirmininkas. E, ir be to, Kalbėtojas tęsė, e, kažkas iš jūsų sakė, kad e, komisija turėtų gauti 40 procentų balsų teisę. Kaip jau minėjau, tas konkretus skaičius nėra toks svarbus. Svarbu, kad, kad mes galėtume ap, kad e, galėtume užtikrinti administravimo saugumą. Pirmininkas dar suteikė žodį ponui Lambertui. And, uh, the... Atsiprašau, kad nebuvau čia, kada buvo prašoma žodžių. Aš palaikau labiau komisijos argumentus dėl valdymo struktūros efektyvumo. Turint galvoje, ką kalbėjome iš ryto apie šeštosios bendrosios programos e, valdymą, aš labiau esu už pasitikėjimą tada kontrolę. Jeigu norime, kad komisija būtų atsakinga už valdymą, jie turėtų valdyti, o mes turėtumėm kontroliuoti. Taigi, kaip pažiūriu į šito pasiūlymo pakeitimą gale, kur kalbama, kad komisija mus turėtų informuoti reguliariai. Aš, būdamas komisijos e, vietoje, sakyčiau, e, jūs esate valdyboje, mes neturime jūsų informuoti. Ir viskas. Taigi, pasiūlyčiau atskirti e, atsakomybės. Mes esame teisėkuros organas, jie yra vykdytojai, taigi turi kiekvienas dirbti savo darbą. Dėkoju. Dar kolegė Nibler turi klausimą. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tiesiog patikslinti kai ką. Aš norėjau pasitikslinti, ką reiškia saugumo gretitavimas ir kitos užduotis. Aš tiesiog skaitau tekstą ir man atrodo, kad yra per mažai užduočių, todėl aš norėčiau, kad e, būt, išriškėtų agentūros užduočių svarba. Man man atrodo, kad tai nėra taip sudėtinga. Ar komisija gali į, į šį klausimą atsakyti dabar, klausė pirmininkas, ar pateiksite atsakymą raštu? Mes galime ir taip, ir taip, ir dabar atsakyti, arba pateikti atsakymą raštu, kaip jums geriau. Suteiksiu žodį savo kolegiai poniai Kavardą, nes tai yra specifinis klausimas. Dėkoju už klausimą, kalbant apie agentūros užduotis. E, norėčiau pakartoti tai, ką jau minėjo mano kolega 16 straipsnis, e, numato, kad agentūra turi ati, atlikti tikslias užduotis. Viena iš tų užduočių yra akreditavimas. Kita užduotis yra e, Galilėjo saugumo centro administravimas. Ir trečias dalykas, kuris yra svarbus įgyvendinimo fazėje, kuri dar mūsų laukia ateityje. Čia e, per įvairias studijas reiktų užtikrinti, kad e, abitos sistemos veiktų. E, kalbant apie tokias tikslias užduotis, e, be jų agentūra dar galėtų dirbti ir kitus darbus, e, tuos darbus, tuos įgaliojimus, kuriuos jai suteiks komisija. Saugumo akreditavimas tai yra labai svarbi užduotis, o kalbant apie kaštus, komisijos pasiūlymas būtų, kad finansavimo planavime atsispindėtų, kokie yra poreikiai, personalo poreikiai, kad jie būtų sukonkretinti. Apie kit, kalbant apie kitas išlaidas, tai aišku yra standartinės išlaidos, kurios jau yra įtrauktos į komisijos planą. O ponė Nibler, jeigu jūs dar norite kažkokios tikslesnės informacijos, kurios aš dabar neturiu, aš jums ją mielai galėsiu pateikti. Dėkoju, sako pirmininkas. Jeigu teisingai supratau, tai procedūra išsiaiškinta. E, gruodžio 9 diena yra pakeitimų pateikimo terminas. Dėkoju visiems, o dabar skelbiu 10 darbo atvarkės punktą Europos žemės stebėjimo programa GMES. E, mes čia tikrinsime e, pranešimo projektą. Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Glantė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tikrai mielai pasistengsiu, mane gerai pažįstat. Na ir pirmas iki pristatant pranešimą, e, pasisakėm labai trumpai, todėl šiandieną šiek tiek ilgiau pasisakysiu. Na, vienas ar kitas kolega, o ir kai kurie šešėliniai pranešėjai e, labai plačiai susipažino su būsimu taikymu. Na ir tiesiog galiu pasakyti, kad ateityje GMS pagalba galima bus teikti duomenis, kuriuos galėsime panaudoti problemų sprendimui. Na, ir dabar dar tyriama sistema turi perėti į operacinę fazę. Na, iš dalies susipažinau su taikymu vietoje, kai kas jau tikrai veikia. Ir mums visose diskusijose didelį prioritetą turi klimato kaita, kaip su juo elgtis, ir taip pat kokios yra klimatai priežastis, ar jas galima pamatuoti, ar yra kažkokių tai matavimo modelių. Ir kaip tik yra palidovinių sistemų, radarais matuojamas paviršius iki metro, metro e, tikslumo ir iš tikrųjų galima e, tiksliai pasakyti, kad jūros lygis yra pakilęs. Taigi, tokias, tokius duomenis ateitie galėsime panaudoti. Arba, pavyzdžiui, katastrofų valdymas, žemės drebėjimas Kinijoje. Ir, ir turimai duomenis dažnai buvo neaktualūs. Ir, pavyzdžiui, pasinaudojant palidovinių sistemų duomenimis galima išsiaiškinti, ar gelbimo komandos galės vykti į tarpeklius esančiais keliais, ar galima pasiekti aukas ir taip toliau, arba konkrečiai potviniai. Taigi, kyla klausimas, kaip elgtis pasaulio ir Europoje, kai yra upių potviniai. Tuomet reikia išsiaiškinti, kokiams teritorijoms potencialiai kyla pavojus, kokie teritorijai bus konkrečiai užtvirtintos, reikia priimti sprendimus dėl žalos sumažinimo, taip pat dėl ir draudimo klausimų ar tikrai buvo patirti, patirta žala, ar žmonės tiesiog bandė piknaudžiauti draudimais. Toliau, ta kartografinės užduotis. Na, galbūt ne visur pasaulyje kartografija yra tokia tiksli kaip Europoje, galbūt Afrikoje, pavyzdžiui, yra kai kur žemėlapiai netokie tikslus kaip Europoje ir e, tokia kartografinė užduotis galėtų būti labai svarbi vykdant infrastruktūros problemas. Konkretus pavyzdys, su kuriuo susipažino e, mano firma, buvo vienoje valstybėje narėje, nesakysiu, kuri tiesiog pamiršau, bet tarkim, Pietričių Azijoje sienos yra taip pat nelabai aiškiai nubrėžtos ir po to buvo iškirstas atogražų miškas, o po to turi vadovantis aktualiais duomenimis paaiškėjo, kad buvo iškirstas kaiminės valstybės, nar, valstybės miškas. Taigi yra įdomių pavyzdžių. O dėl paties mano pranešimo, tai esu suformulavęs 15 pakeitimų, atkreipsiu dėmesį svarbiausius. Tai Panašiai kaip ir ką tik aptarto Galilėjo programos atveju svarbiausias dalykas yra finansavimas. Na ir jau dabar aiškėjo, kad greičiausiai tokio finansavimo, koks buvo numatytas, nepakaks ir reikės padidinti. Na ir greičiausiai ir biudžeto komitete reikės aptarti šį klausimą. Biudžeto komitetas, skirtingai nei aplinkosaugos komitetas, kol kas dar nėra parengęs e, E, savo nuomonės, galbūt reikės prisimti tam tikrus asignavimų įsipareigojimus. Ir, na, ir dažnai, tarkim, kai yra užsakoma medžiaga, e, vėliau tai yra brangiau negu kad jau įsisakoma anksčiau. Tai aš manau, kad jau dabar e, sudarant tiekimo sutartis galėtume e, sutaupyti. Su, su Komisija turėtų taip pat į tai atsižvelgti. Tai tam skyriu 16a pakeitimą. Duomenų panaudojimas. Tarkim, jeigu įmonės kursis tam, jog jos galėtų nemokamai pasinaudoti duomenėmis ir tokiu būdu, pavyzdžiui, būtų sukurtas darbo vietas, tai čia yra geras dalykas, mūsų tikslas, tačiau reikia užtikrinti, kad duomenų srautas nenutrūkstų ir projektai buvo numatyti iki 2013 metų, o po to reikia užtikrinti, kad ir po 2013 metų e, būtų užtikrintas duomenų srautas ir kad jis nenutrūktų, tarkim, dėl to, kad nebuvo numatytas finansavimas. Dar vienas dalykas - prieiga prie duomenų. Jau anksčiau kalbam apie tai, kad duomenimis turi būti manoma naudotis nemokamai, be kita ko ir tarptautiniu lygiu, jeigu mes suteiksime uh, kitiems pasaulio regionams tos duomenys, tai jie turėtų galimybę turėti jais jais naudotis nemokamais, tačiau tai neturėtų reikštis, kad e, juridiniams asmenims, kurie jau naudojasi duomenimis, dėl mūsų nemokamo duomenų teikimo paslaugos neiškiltų egzistencinių problemų. Ir yra Europoje įmonių, kurios jau teikia štai tokias e, paslaugas, bet to ir valstybinės e, institucijas domina tai, kad nereikėtų dubliuoti. E, tam tikrų užduočių, pavyzdžiui, valstybės narėse kartografijos darbai yra organizuojami labai skirtingai, taigi viską reikia derinti. Penktas įdomus dalykas. Nu, vakar jau įsigaliojo Lisabonos sutartis, beje, už vakar taryba tai pamiršo, nes dar buvo sudarytas SWIFT susitarimas. Bet e, svarbus dalykas yra tai, kad bus atsisakyta komitologijos procedūros. Man kaip parlamentarai tai labai patinka, nes tokiu būdu komisijai tarsi užkirtamas kelias apeiti mūsų įtaką, tačiau dabar tiesiog komitologijos nebus ir aš pranešime išbraukiau visas vietas, kur kalbama apie pro, komitologijos procedūrą, dabar lieka tam tikras vakumas ir tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip trumpalaikiu laikotarpiu galima bus spręsti tam tikras su to susijusios problemas. Taip pat e, man labai svarbu, jog būtų užtikrintas skaidrumas ir būtų labai aišku, kaip paskirstyti atsakomybę ir būtų gerai, kad ezai būtų skiriamas šis komponentas susijęs su kosmosu elementų įgyvendinimu. Na, jau po to, kai pranešimas buvo pradėtas versti, sužgavau papildomos informacijos, ją apmaščiau ir e, dar suformuluosiu tam tikrų pakeitimų per e, laikotarpis, per kuriuos galima teikti, e, keis, teikti pakeitimus tam, kad būtų išvengta dubliavimas tarp kuriamos palidominės sistemos ir jau dabar egzistuojančių palidominės sistemų. Na, o dėl to, kad laikotarpis laikotarpiai bus pratesti, greičiausiai biudžeto komitete balsamai vyks tik tais kitą birželio mėnesį. Šiaip man laiko pakanka, visus klausimus jau aptarinėjau su Švedija ir su Ispanija, kai būsima pirmininkaujančiame šalimi. Tai, kas vyksta taryboje, taip pat yra teigiama, taigi aš manau, kad viską pavyks pabaigti iki vasaros ir galbūt jau Liepos mėnesį viskas įsigalios. Na, Gali būti, kad komisija ateityje turėtų būti komisija sutirta, sukurtas generalinis kosmoso diktoratas. Na, iš tikrųjų, e, yra tiek daug aspektų susijusių su kosmoso tyrimais, erdvės tyrimais, tai, kad galbūt ir verta būtų pagalvoti, čia gal juokelis toks, bet verta būtų pagalvoti apie atitinkamą generalinį direktatą komisiją. Keturi norintis pasisakyti, ar būtų daugiau. Na kągi, užbaigsiu norinčių pasisakyti ponečiasis čia ir ponas Lamerts įtraukti į sąrašą. Na, dar suspėjote. Na kągi, suteiksiu žodį kolegoms, kolega Remek. Pirmiausia. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný ve světle toho. Děkuji, pane. Kalbėsiu trumpai, nes daug kas jau buvo pasakyta norėčiau pagirti pranešėją už puikų darbą. Pritariu jo parengtam pranešimui, patinka man. Norėčiau pakomentuoti pakeitimą dėl antras straipsnio, jį minėjo ir pranešėjas. Ten kalbama apie paslaugų testinumą bei informacijos rauto testinumą. Na ir e, pereinamaisiais laikotarpiais šie aspektai bus ypač svarbus. Tai yra susiję ir su tuo, jog e, Europos parlamentas ir Europos taryba nenorėtų prarasti gero vardo ir vartotojų akise šios rytie. Sorry, Chair. It seems I have a problem. Pas de problème. When you're saying my name. Atsiprašau, pirmininkė, aš kažkaip neišgirstu, kai jūs mano vardą ištarėte. Pirmininkas atsiprašo. Turiu kelis klausimus dėl šios programos. Pirmiausiai, programos vykdymas, ilgalaikis programos vykdymas, kad jinai nesibaigtų 2013 metais ir kaip jinai bus finansuojama. Biudžet tas e, vieno su pusė milijono yra nepakankamas ir daug, daugma palidovų dar kol kas nėra padengti ir reikės padengti šių palidovų palido, e, paleidimą pagal ES programą. Šitos išlaidos turi būti, jas reikia atsižvelgti. Antra, dėl duomenų politikos. E, pasisakau už atvirą požiūrį, kurį pasiūlė pranešėjas. Tai yra vienas, yra, vienas svarbiausių tikslų šios programos yra teikti ir komercinės paslaugas. Ir tikiu, kad įmonės, ypač iš, taip pat ir iš naujųjų valstybių narių, pasinaudos šią programą ir tai taip pat skatins inovaciją. Kita vertus, GMES paslaug, paslaugos nebuvo pakankamai apibrieštos. Todėl labai atsargiai reikėtų tai daryti teisės aktuose. Dėl pilno ir laisvo prieimo reikėtų irgi pagalvoti, taip pat atsižvelgiant į saugumą, informacijos konfidencialumą, e, saugumą ir informacijos. E, pasikeitimą tarp tiekėjų ir vartotojų. Galiausiai norėčiau paaiškinimo apie e, kosmoso infrastruktūros operacinę schemą. Kaip žinote, Europos kosmoso tyrimų agentūra e, būtent vykdys šitą infrastruktūrą, e, infrastruktūros įgyvendinimą ir vėliau tikriausiai infrastruktūra bus privatizuota kad e, tai nebūtų mūsų rūpestis. Tai tiek, ačiū. Merci beaucoup, Madame Valian. Dėkoju toliau, ponia Valjan. Jūsų vardas, jūsų pavardė Valjan. Taip, tai atsiprašau dar kartą, dabar ponas Čičiaste. Um. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, sveikinu pono Glenterį už šį pranešimą. Dėl vieno klausimo visgi nepritariu su juo, bet taip pat turiu keletą pasiūlymų. Ir tikiuosi, kad jie bus naudingi ir taip pat pateiksiu tris ar keturis pakeitimus. Pirmiausia, dėl informacijos duplikavimo buvo pasiūlyta tokia galimybė kad renkant naujus duomenis mes galime duplikuoti jau esamus duomenis. Taigi reikėtų pasistengti, kad GMES sistema naudotųsi jau egzistuojama informacija, kiek tai yra įmanoma. Manau, kad komisijos pasiūlyme tai yra aiškiai mm, paaiškintas šitas pasiūlymas. Antra, Ir kai pakeitimai bus pateikti, galėsim detaliau apie tai pakalbėti. Buvo kalbėta apie tai, kad, šis, kad šiam projektui reikia labai daug bendradarbiavimo iš skirtingų suinteresuotų šalių ir suinteresuotų institucijų. Buvo pasiūlyta partnerių valdyba, kurioje dalyvautų visos suinteresuotos institucijos manau, kad iš tikrųjų įdomus pasiūlymas ir reikėtų apsvarstyti. Reikia įsitikinti, kad e, kuo platesnis dalyvavimas būtų užtikrintas ir kuo platesnė konsultacija. Ir trečias dalykas, greičiausiai čia šiek tiek prieštarausiu pranešėjo nuomoniai ir poniai Malien. Tai būtent dėl atviro prieimo, nemokamo prieimo prie G MES paslaugų. Norėčiau pasiūlyti, norėčiau sakyti, išly, iškelti išlygą dėl to, nes apie tai jau buvo kalbėta. Buvo kalbėta apie tai, kad biudžeto nepakanka šiam tikslui pasiekti. Ir iš karto kalbėti, kad visos paslaugos bus nemokamos, galbūt dar per anksti. Kaip buvo kalbama apie rinkos, paslaugų rinkos sukūrimą. Nežinau, nelabai matau, kur čia tą reiką galima sukurti, jeigu viskas bus nemokama. Galbūt aš ir klystu. Ir galbūt kažkas ir, ir, ir moka nemokamas paslaugas paversti labai vertingom paslaugom. Bet jeigu informacija yra tiekiama nemokamai, tai, žodžiu, nežinau. Čia irgi turiu išlygą ir siūlau, kad mes iš naujo pagalvotumėm apie šitą laisvą prieimą. Suprantu, kad ponas Glandė turi aiškę poziciją, bet aš visgi iškeliu šį klausimą, kad galbūt gal mes dar apie tai galėtumėm ir ilgiau pa, padiskutuoti. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Dati. Merci, Monsieur le Président, euh, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui, kolegos. Pirmiausiai, norėčiau patikoti ponui Glandui už šitą pranešimą, kurį šiandien mums pristatė. EPP šešėlinis. Šešėlinį prašėjų neturiu jokių, jokios kritikos, bet norėčiau patikti kelias pastabas. Uh, Norėčiau grįžti prie antro pakeitimo, kur kalbama apie duomenų testinumą. Reglamente tai parašyta, kad duomenys visada turi būti prieinami. Yra ypatingai svarbu, kad vartotojai galėtų pilnai naudotis esamais duomenimis. Tačiau reikėtų eiti dar ir toliau konstatuojama dalyje tai parašyta, bet turėtų būti ir pačiame reglamente, nes ne tas, tai yra ne ta pati teisinė e, gale ir ne tas, ne, ne, žiūrint, kokioje vietoje dokumento yra parašyta apie tą testinumą. Dabar dėl finansavimo. Pone Valijan, nu, stengiuosi teisingai iš, iš, iš, ištarti jūsų vardą. Ji jau iškėlė finansavimo klausimą. Aš irgi anksčiau apie tai kalbėjau spalio 12, kai mes kalbėjom šią temą, sakiau, kad yra per mažai skaidrumo finansuose, per mažai matomumo finansavime. Taigi reikia geriau organizuoti finansavimą, reikia sklandžiau, nuosekliau dirbti tam, kad visos paslaugos būtų traktuojamos vienodai. Neturime garantijų dėl jūros ir kosmoso stebėjimo, tik tai dėl žemės. Ir yra keturios paslaugos, kurios turi būti vienodai traktuojamos. Kol kas dabar iš teksto nepakankamai aiškiai yra suformuoluota. Prioritetas turėtų būti teikiamas e, finansavimo, vienodam finansavimo visoms keturioms rytims. Dėl duomenų politikos kolega sakė, kalbėjo apie tai, ar, ar, ar turėtų būti duomenys e, prieinami laisvai, ar mokamai, ar nemokamai. Tai susiję su 3 ir 12 pakeitimu. Pirmiausia, reikia pakalbėti apie patį prieimo principą, paskui apie mokumą ar ne, mok, mokamumą ar nemokamumą. Taigi tas priėmimas turėtų būti e, apribotas juridiniam ir fiziniam asmenim registruotėm Europos Sąjungoje. Duomenys neturi būti prieinami absoliučiai visiems, nesvarbu ar mokamai ar nemokamai. Mane domina ypatingai pats principas, kas konkrečiai galėtų prieiti prie duomenų. Galime galvoti, kad GMES e, turėtų būti naudinga pirmiausia piliečiams, bet reikia turėti galvoje ir tų apribojimų pasiekmes. Ir kaštus tokių apribojimų. Tai tikrai turės, bu, kaštų bus ir tai bus vėl susijęs su finansavimu. Kitas dalykas, aštuntame straipsnėje reikėtų numatyti garantiją GMES duomenų integralumo garantiją. Apie tai jau yra diskutuojama ir įmonės ypatingai susidomėjusios duomenų sertifikavimo klausimų. Tai yra, yra labai svarbu turėti tą sertifikavimo sistemą ir kad tie, tie duomenys būtų teisingai naudojami. Jie gali būti, pavyzdžiui, naudojami, kai įvyksta ekologinės nelaimės. Dėl valdymo, čia irgi kalbama apie valdymą, nors čia mažai aiškumo. Suprantama, kad valdymas yra šiai e, programai ypatingai naudingas, e, svarbus tam, kad nebūtų gerai koordinuojama ir pavyktų. Neužtenka vien valstybių narių bendradarbiavimo, koordinavimo, nes komisija savo komunikate e, lapkričio mėnesį kalbėjo apie partnerių tarybą. Gaila, kad šitame dokumente nėra apie tai kalbama, tik tai apie GMES komitetą, kuris valdys tam tikrą biudžetą to reglamento rėmose. Gaila ir, ir m, mm, tie keli dokumentai, tos pačios programos dokumentai prieštarauja vienas kitam, nes taryba turėtų būti labai svarbus organas labai svarbu valdyti ne tik tai finansus, bet ir infrastruktūrą. Valstybės narės įmasi e, infrastruktūros valdymo ir Europos bendrė taip pat tą patį daro. Taigi tas e, partnerių, ta partnerių taryba galėtų užsimti abiem klausimais. Taigi ir infrastruktūros ir finansavimo. Taigi tokie mano yra pastebėjimai perskaičius šį pasiūlymą. Manau, kad šita programa yra puikia galimybė ir neturėtumėm jos apriboti, nes neturi puikų potencialą. Yeah. Uh, so like to, uh, to... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Glanteriui už atliktą darbą. Darbą, tai ponė Glanteri, jeigu uh, proceso metu mums teko mažai bendrauti, tai taip atsitiko ne todėl, kad nevertinau darbo jūsų, o dėl to, kad manau, kad jūs dirbate puikiai. Dėl to, ką sakė ponas Čičis ir dėl prieigos prie duomenų. Uh, tai yra prigos europiečiams ir kitiems. Ir ši, čia reikėtų vadovautis abipusiškumo principo. Tai svarbus dalykas. Kalbame apie didelio masto projektą. Ir tiesąkant, nebus galimybės pasaulinių lygių vykdyti stebėjimą, jeigu visi suinteresuoti asmenys netliks savo užduočių, tarkim, JAV, Rusija, Indija, Brazilija, Kinija. Jeigu visos jos įneš savo indėlį, tai tuomet paprašysime jų prieigos, o jiems taip pat suteiksime prieigą. Tačiau labai svarbu, kad būtų laikomasi čia abipusiškumo principo, bent jūsų šalimis ar organais kurios gali sauliaisti vykdyti panašaus pabudžio problemas. Europa negali būti tas politinis veikėjas, kuris atliks viską, o kiti sėdės pasisinėrę rankas ir naudosis vaisiais. Aišku, sutinku su jumis, kad yra tam tikrų šalių, galbūt besivysinčios šalis, kurioms labai būtinas, e, nemokam, būtina nemokama prieiga, bet čia yra labai skirtingas dalykas. Reikia daryti aiškių skirtumą tarp išsivystančių šalių, augančios ekonomikos šalių ir besivystančių šalių. Norėčiau pritarti ir dėl to, kad Čarlzas ką tik pasakė dėl nemokamos prieigos. Žinome, kad ši programa bus brangi ir e, kad ta programa bus ilgalaikė. Negalime jas numatyti trumpalaikį laikotarpį. Taip pat žinome, iš kur mes viską finansuosime e, ir kokios būtų vadinamos exit e, strategijos. Pritariu Džalsui, kad jeigu būtų atsisakoma nuo pat pradžių galimų pajamų šaltinių ir Aš netie galvoju apie galtinius vartotojus, kurie pasinaudos GMS duomenimis nekomerciniais tikslais. Tai čia aišku, aišku, kad jie turi turėti prieigą nemokamai, bet jeigu kitos įmonės ketina turėti pelną naudodamasis duomenimis, tai manau, kad šių įmonių uh, ES turi teisę į tam tikrą pagamintą vertę vertės grandinėje. Taigi, jeigu mes nuo pat pradžių pasakysime, kad viskas bus nemokamai, tai kelsime grėsmę programai, nes galbūt atsitiks taip, kad kada nors valstybės narės pasakys, taip, mes norime tęsti programą, bet mes nebegalime jos finansuoti, nes truks valstybės lėšų. Taigi aš noriu net mesti e, šios galimybės nuo pat pradžių. Kolega Weber. Kalbėsiu trumpai dėl nemokamos prieigos. jau, pon, jau anksčiau kalbėjau apie tai su ponė Dati ir aš pritariu tam, kas parašyta pono Glantės pranešime. Tai yra, kad šios paslaugos turėtų būti nemokamos visiems ES piliečiams, kad e, rinką, o ypač mažųjų ir e, smulkių, smulkių ir vidutinių įmonių rinką e, galėtų plėtotis. E, kaip žinote, JAV yra ANZAT satelitinė palidovinė programa ir tas palidovas yra privalom, mokamas. Taigi, kol e, tas palidovas buvo mokamas, tai buvo apie 20 tūkstančių klientų per metus. Dabar, kai tas palidovas yra nemokamas, tai kas mėnesį jo paslaugom naudojasi 200 tūkstančių žmonių. Taigi jūs matote, kokios galimybės yra išplėsti rinką. Jeigu mes norime kurti tą rinką ir norime skatinti naujoves, tai mes turime taip pat elgtis panašiai ir mes negalime E, reikalauti mokesčio už tokias paslaugas ir ypač už paslaugas, kurių dar nėra. Iš pradžių mes turime jas išvystyti, o tik paskui žiūrėti. Dėkoju, dar norėjo vienas kolega trumpai pasakyti. Ačiū pirmininkė, kad leidote dar kartą pasisakyti. Norėjau tiesiog padėkoti kolegai poniai Darsi už tą niuansą. Ir pritariu, kad reikia atskirti pilną prieigą ir nuo nemokamos prieigos. Nes pilnai pritariu, kad prieiga prie domenų turi būti, bet manau, kad būtų neprotinga iš vis užkirsti kelią galimybei uh, numatyti kažkokį mokestį, bet čia nu, tampa net filosofinis klausimas. Dėkuoju, ar komisija norėtų ką nors pasakyti. Taip, prašau. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Dėkoju. Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti jūsų, pranež... jūsų komitetui už susidomėjimą GMES programą labai svarbu būtų, kad būtų užtikrintas duomenų testinumas. Tai yra pagrindinis principas, kuriuo mes bandėme remtis vystydami GMES. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, duomenų testinumo poveikį e, toms e, galimybėms, kurios yra susijęs su duomenų perdirbimu, apdorojimu kalbant apie techninių kompetencijų e, stabilizavimą Europoje, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į spalio 28 dieną e, priimtą komisijos komunikatą, kuriame kalbama apie e, testinumą, apie ilgalaikiškumą. E, panašių programų ir ten yra kalbama apie e, sprendimus, kuriuos reikia priimti iki 2011 metų, kad, bu, kad užtikrintumėme, kad programa būtų sėkmingai administruojama. Ir jau dabar kyla klausimas, e, kokia, e, veikla turėtų, kokią veiklą mes turime atlikti ateityje, e, kad e, tą atliktume kiek įmanoma pigiau. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau žodis pranešėjui. Dėkoju manau, kad mes e, dar turėsime keletą pakeitimų, ypač kalbant apie duomenų dubliavimąsi. Manau, kad mes dabar e, čia kalbame labai bendrai apie taip, tačiau visi sutarėme dėl to, kad reikia vengti duomenų dubliavimosi dėl saugumo. Aš nežinau, kai, kokia yra tvarka, kaip yra tvarkomasi kitose valstybėse narėse, e, tačiau mano e, valstybėje narėje yra atitinkama kontrolės agentūra, kuomet e, tokių palidovinių programų, programos turi gauti atitinkamus leidimus. Taigi čia taip pat dar reikia ieškoti sprendimų arba pasiremti jau esančiais sprendimais. Finansavimo klausimas, e, aišku, apie tai taip pat reikia kalbėti e, bet reikia sudaryti sąlygas kurtis įmonėms ir įsitvirtinti rinkoje, o paskui mes galime kalbėti apie tolimą ateitį, ar visą tą sistemą bus galima privatizuoti, ar to, tie duomenys e, turėtų vartotojams kainuoti kažką, bet manau, iš pradžių reikia tiesiog sukurti rinką, leisti įmonėms atsirasti. Toliau prieigos klausimas, jau pirmųjų diskusijų metu mes kalbėjome apie tai ir apie tai, kad kitos, pas, kiti pasaulio regionai siūlo duomenis ir europiečiams ir e, tie duomenis yra nemokami. E, tai tie kol kas, dėkoju visiems už. E, už pastabas, aš pats dar e, turiu keletą pakeitimų ir tuos pakeitimus e, reikia pateikti labai greitai, nes e, artėja pakeitimų pateikimo terminas, mes turime visą, pe, visą dokumentą perduoti biudžeto komitetui. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. E, pakeitimus e, reikia pateikti iki gruodžio 10 dienos 12 valandos. Taigi taip yra nutarta. Einame prie 8 mūsų darbo tvarkės punkto, senojo 8 punkto, tai yra Europos mokslinių tyrimų srities valdymo aspektų tyrimo pristatymas. Norėčiau suteikti žodį ponui Leon Serrano. Jis pristatys mums šią ataskaitą, pabandys tą daryti kiek įmanoma greičiau, o jūsų norėčiau paprašyti, kad jeigu jūs vėliau turėsite klausimų, tai užduotumėte juos trumpai. Prašau, e, jūs, jums suteikiama žodis, mes su susidomėjimu laukiame. Dėkuoju, ponė pirmininkė, laba diena. Malonu pasis atvykti, taigi bandysiu apibendrinti pagrindinės rekomendacijas bei šios ataskaitos išvadas ir po to tikiuosi liks laiko klausimams. Na, mes bandėme įvertinti Europos tyrimų erdvę ir pirmiausia susitelkti į vairius uh, e, iniciatyvų valdymo aspektus. Tai yra tų iniciatyvų, kurios buvo įgyvendintos per Europos mokslo tyrimų proceso, procesą. Taip pat bandėme suprasti Europos. Uh, tyrimo erdvės platesnį kontekstą, ne, ne vien tik tais tyrimo, bet ir žinių politikos požiūrių. Ir manome, kad dalis iš iniciatyvų yra susijusios ir su švietimu bei mokymu, taigi čia ir yra tas žinių komponentas. Na, Taip pat reikėtų skirti dėmesį toms iniciatyvoms, kurios buvo e, kūrimos pagal 169-171 straipsnius, senieji straipsniai. Žinau, kad dabar jie pasikeitė. Mes taip pat atsižvelgime ir į kitas iniciatyvas, kurias verta suprasti, nes jos bus vykdomas artimiausia ateityje. Ir taps mūsų šiuo metu aptariamas iniciatyvos sudėtinė dalimi. Taigi, pirmiausia, mes suprantame, kad kai kalbame apie Europos tyrimo erdvę, e, mes e, taip pat kalbame apie iniciatyvas, kurios buvo kuriamas ne tik bendrijos, bet ir, ir valstybių narių lygių pagal Lisabono strategiją. Taigi, viskas sutelkia į tą mintį, kad Lisabonos strategija yra platesnis negu Europos tyrimo erdvės mintis. Na ir Lisabono strategija yra tam tikras sankirtos taškas tarp bendrijos ir valstybių narių iniciatyvų. Ir labai svarbu, kad suprasti, kad ETI um, yra uh, mechanizmas, kuris vykdomas per bendrijos iniciatyvas, bet ir kartu su valstybių narių indėliu, nes ši iniciatyva yra kartu valstybių narių įsipareigojimų vaisius. Mes taip pat bandome suprasti, kokią valdymo dimenciją reikėtų atsižvelgti tam, kad galėtume įvertinti visas mokslinio tyrimo iniciatyvas. Na ir galiausiai mes nustatėme tą dimenciją ar tuos veiksnius, kurie įtakoja dabartinį valdymą. Ir jeigu mes palyginsime skirtingas tyrimo iniciatyvas, kurios likščiau buvo gyvendintos, tai galima teikti, kad jos viena nuo kitos skiriasi priklausomai nuo to mano minėto vaidmens. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas atvirumas nes reikia kurti tokį mechanizmą, kuris leistų atsižvelgti įvairių dalyvių interesus ir kad galima būtų vykdyti galbūt ir vėliau bendras iniciatyvas, taip pat, kad būtų skaidrus visi sprendimai susijęs su valdymu kad jie būtų suvokiami dalyviams. Na ir manau, kad reglamente yra įtvirtintas skaidrumas, o taip pat yra ir reglamento gyvenimo dokumente užtikrintas skaidrumas. Svarbu, kad e, atsižvelgiama būtų įvairius suinteresuosius atmenis, o taip pat ir valstybės narės. Na ir galvant apie visą tai, labai svarbu, kad sprendimai susijęs su ši iniciatyva būtų priemami skaitriai, e, veiksmingai, kad būtų atsižvelgama ištiklius, į tikslus. Na ir mes suprantame, kad kai kurios iniciatyvos yra labai ilgalaikės ir kartais tikslus reikia peržiūrėti, galbūt ne kasmet, bet tačiau per tam tikrus nustatytus laikotarpius tam, kad jie būtų pritaikyti prie visų iniciatyvos dalyvių interesų. Taigi, reikia e, atlikti e, ir poveikio vertinimą, kuris būtų matomas Europos visuomeniai. Taigi iniciatyva turi duoti rezultatų aktualių visai visuomeniai, o ši turi turėti galimybę sureaguoti ir pareikšti savo nuomonę dėl tokių iniciatyvų naudos. Taip pat ir laikotarpiai tvarkaraštis yra svarbus dalykas, nes valstybė valstybių vykdomas iniciatyvos turėtų būti derinamos e, tarpusavyje. Tam, kad valstybės narės galėtų nešti savo indėlį, tam tikrais atvejais nustatėme, kad pradedant aktyvas pagal Europos tyrimų erdvę, nebuvo pakankamai viskas derinama ir sikronizuojama. Galiausiai pakilėjimas į tarptautinį lygį tam, kad trečiosios šalis, ne vien tik europinės, galėtų dalyvauti vienoje ir kitoje specifinėje iniciatyvoje. Manome, kad kuriant Europos tyrimo erdvę, vienas iš tikslų būtų, kad ši erdvė būtų atvira visam pasauliui. Ir ir todėl formuojant valdymo, valdymo sistemas taip pat reikia atsižvelgti į šią čia atvirumo principą. Na, per turimą laiką bandysiu pristatyti keletą pagrindinių išvadų ir rekomendacijų, kurios yra įtrauktas ataskaitoje. Na, pirmiausia, manome, kad yra apskritai evoliucijos procesas priklausomai nuo uh, politikos mokslinio tyrimų skaityryje pokyčių, ne tik tais bendrijos, bet ir valstybių narių lygių. Na ir e, labai svarbu užkirsti kelią diblavimuose. Antras dalykas pats scenarius. Jis yra nustatytas pagrindų programoje, tačiau jis keičiasi, jis tampa sudėtingesniu, turtingesniu, galbūt netokiu aiškiai apibrėžtu, nes galbūt valstybių narių tipiškas dalyvavimo modelis dabar susiaurėjo ir todėl labai svarbu e, atnaujinti valdymo schemas įvairioms ETA e iniciatyvams. Ir viso to pasiekoje yra e, pernamieji kaštai susijęs su ETI įgyven, instrumentų įgyvendinimu. Na, taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad tuos kaštus reikia bandyti mažinti. Jeigu mes norime, kad, e, kad būtų kiek manoma daugiau iniciatyvų. Na, kai dėl ETI valdymo. E, e, ETF valdymo, tai suprantame, kad reikia spręsti valdymo problemas, kurios šiuo metu egzistuoja. Yra daug iniciatyvų, kur ir reikės pradėti naujas. Ir tikriausiai viskas ilgiau užtruks, jeigu bus nepakankamai geras valdymas. Ir šiuo metu, e, analizuojant įvairias Europos tyrimų erdvės e, iniciatyvas, buvo įvertintas ir valstybių ar valdymo lankstumas. Ir tai yra geras dalykas, nes valstybės norėtų dalyvauti ETE iniciatyvose lankščiai, tačiau jeigu norime užtikrinti lankstumą, tai teks pripažinti, kad bus įvairių požiūrių į valdymą didelė įvaiva, požiūrių įvairovė. Ir tikriausiai ta įvairovė ateityje dar didės, kai bus pradedamos naujos iniciatyvos. Taigi, valdymas bus skirtingas, bus įvairių požiūrių ir tai didina sudėtingumą. Tačiau, kai kalbame apie dalyvavimą viešai ir, ir privatų dalyvavimą įvairiose iniciatyvose, tai to dalyvavimo modeliai taip pat labai skiriasi priklausomai nuo iniciatyvos. Todėl labai sudėtinga surasti vieną visiems, visoms iniciatyvams bendrą struktūrą. Taip pat labai svarbu e, pritaikyti nacionalinės procedūras prie europinio konteksto. Tai reikia padaryti tam, kad viskas būtų veiksmingiau. Kitas dalykas yra pritaikyti E, nacionalinių valstybių narių programų pritaikymo sparta, nes ji lemia e, jų dalyvavimą ETE dalyvavime, kuris valstybėse narėse skiriasi. Taigi valstybės narės skirtingai dalyvavome skirtingose apie iniciatyvose. Taigi mes bandėme parengti rekomendacijų sąrašą, kurios leistų paspartinti Europos tyrimo erdvės kūrimą. Na, kai kurios rekomendacijos skirstas valstybėms narėms, kitos bendrijos organams, tai yra susiję taip pat yra susiję ir su prisitaikymu prie konkrečių ET iniciatyvų. Taigi, nušviesiu mūsų manimų svarbiausius aspektus. Tai pirmiausia, rekomenduojame paspartinti teisinius pokyčius tam, kad e, būtų vykdomos reformos valstybių narių lygių. Taip pat reikia E, padidinti nacionalinių programų atvirumą, kuris valstybėse narėse skiriasi. Kai kurios valstybės narės mano apie savo nacionalinių programų atvirimą dalyvavimą kitiems. Taigi kartu e, ištekliai yra perkeliami bendrą puodą. Na ir manau, kad būtų mechanizmas, kuris turėtų padėti pradėti iniciatyvą sinkronizuotai valstybės narėse vienu ir tuo pačiu metu. Taip pat reikalingos tam tikros schemas, kurios leistų stebėti žmonės, padidinti judumą ir tai leistų e, įgyventinti iniciatyvas pagal 169 ir 121 straipsnį. Žinau, kad kai kuriuose valstybės narėse tokias iniciatyvas jau vykdytos praeitėje, kai kurios jos tik pradėtos vykdyti dabar, tačiau labai svarbu, kad tokios schemas egzistuotų ateityje. Taip pat labai svarbu didinti judumą. Tarkim, tam šiuo metu e, yra daug apribojimų ir tai kelia problemų. E, nustatant galimybės kitose valstybės narėse. Taigi valstybės tarnautojai turėtų galimybę turėti judėti geriau, nes kitaip Europos tyrimo struktūros bus pernelik labai susiskaldžiusios. Na ir tam, kad geriausia galima būtų suprasti šias iniciatyvas, tai mūsų manimų būtų naudinga išanalizuoti galimybę uh, E, žinių politiką vykdyti plačesniu mastu, įtraukiant vienu metu tiek švietimo mokymo, tiek ir tyrimų programas, sinchronizuojant jas. Galbūt reikėtų konsultacinių organizacijų, organų, kurie tu bendrą vaizdą ir galėtų uh, padėti diskusijoms tiek taryboje, tiek ir parlamento komitetuose. Uh, ir netgi pačioje komisijoje, kai kalbama apie šios struktūros evoliucija. Na ir galbūt komisija galėtų pagalvoti, kokiu pokyčiu reikia žinių politikos srityje. Kita rekomendacijų dalis susijusi su tuo, kaip padidinti šių iniciatyvų patrauklumą suinteresuosiams e, asmenimis, kad šie aktyviau dalyvautų iniciatyvose. Uh, Na ir čia galvojame tiek ir Europos, tiek ir ne Europos, nevirsime organizacijų dalyvavimą tiesą, ne Europinėms yra sudėtinga dalyvauti, nors jos ateityje šiuose iniciatyvose galėtų gauti svarbu vaidmenį. Na ir tarkim, jeigu mes analizuojame e, tą finansavimą, kurį dalyviai galėtų gauti, ir lyginant su jų turimėmis galimybėmis, tai prieiname svarių išvadų. Aišku, priklausomai nuo finansavimo, dalyvavimas ETE iniciatyvose gali būti labai skirtingas. Ir e, finansavime e, yra didelių skirtumų, kas sukelia problemų, nes e, privataus sektoriaus finansavimą reikia papildyti nacionaliniu finansavimu. Taip pat reikia parengti bendras taisyklės skirtas sutarimams pasiekti. Ir uh, ir reikėtų nepradėti nuo nulio, o tiesiog pasižiūrėti, kas egzistuoja jau dabar. Kita rekomendacijų dalis susijusi su tuo, kaip reikėtų padėti ne Europinėms panorganizacijams dalyvauti šios iniciatyvose. Aš manau, kad tą iniciatyvas reikia atverti visam pasauliu ir taip pat padidinti ne Europinių organizacijų vaidmenį jų dalyvavimą valdymą ir tokiu būdu galima bus užtikrinti, kad šiose Europos tyrimų erdvės iniciatyvose dalyvaus tiek europinės, tiek nekeuropinės um, organizacijos. Ir labai svarbu didinti tokį dalyvavimą, juolab, kad ateityje turi būti lengviau, įprasčiau vykdyti tokias iniciatyvas, kuris dalyvautų tiek Europos, tiek ir trečių šalių organizacijos. Taip pat yra rekomendacija ataskaitoje susijusi ir 169 bei 121 straipsnių iniciatyvomis. Taip, ties čia tiesiog norėčiau pabrėžti keletą tų rekomendacijų. Taigi, iš esmės, reikia peržiūrėti e, šių naujų iniciatyvų patvirtimo diskusijų metodą. Reikėtų viską paspardinti, paspartinti tokių pasiūlymų tvirtinimą, tam, kad būtų užtikrintas visų suinteresuotų asmenų aktyvus vaidmuo, o taip pat, kad būtų pagerintas ir bendrijos konsultacinių organų darbas. Ir kad būtų mechanizmai pritaikinti prie konkrečių ateities iniciatyvų poreikių, kad būtų užtikrintas konsultacinis gebėjimas Ir manau, kad čia reikia pagalvoti apie labai svarbu vaidmenį, kuris tenka komisijai gyveninant šitokias iniciatyvas. Ji galėtų prisidėti. Man asmeniškai labai svarbu, kad valdymo stres, schemos būtų lankščios, jos, tarkim, gali būti patvirtintos labai ilgam laikotarpiu, 7-80 mečių. Tai yra visiškai aišku, kad per tokį ilgą laikotarpį greičiausiai kas nors keisis ir todėl iškils poreikis keisti ir valdymo, iniciatyvų valdymo schemas, modelius tam, kad galima būtų jas pritaikyti prie pokyčių ir poreikių. Na ir lankstumas čia yra svarbus. Reikia ir suinteresuotų dalyvaujančių asmenų įsipareigojimo lygmenų. Ataskaitoje taip pat numatyta, kad reikia užtikrinti mechanizmą, sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų vienodą prieigą prie um, finansavimo ir kad tokia prieiga būtų skaidri ir lanksti. Tam, kad visi galėtų dalyvauti ir vienodomis sąlygomis. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad, kad visi galėtų tomis pačiamis sąlygomis dalyvauti iniciatyvose. Na ir galiausiai ataskaitoje yra ir specifinių rekomendacijų dėl iniciatyvų, kurios vykdomas pagal pagrindų programas, pavyzdžiui, Eranet. Ir šioje ataskaitoje mes pateikėme šias rekomendacijas ne todėl, kad norime su jumis aptarti šias priemonės pagal šią schemą, bet tam tikrais e, atvejais mes e, šį pereinamo, pereinamo laikotarpio mechanizmą naudojame. Ir todėl reikėtų labai aiškių sąlygų, taisyklių reikalavimo tam, kad galima būtų panaudoti erą net iniciatyvas kaip tarpinės iki iniciatyvų pagal 169 straipsnį. Na, nenoriu dabar gilintis į detalės, yra kelių e, rekomendacijų susijusių su 169 ir 121 straipsnių iniciatyvomis. Tačiau šiais dviem atvejais svarbiausias dalykas yra štai koks. Tai yra greičiausiai rekomenduosime pagalvoti apie bendras valdymo taisyklės visoms iniciatyvoms. Dėl dviejų priežasčių mes turime bendrų taisyklių rinkinį ir čia užtikrinta pusiausvyrą, tai yra ir iš vienos, bendros, vienos pusės bendros taisyklės, iš kitos pusės lankstumas. Šios bendros taisyklės galėtų palengvinti ir patvirtinimo bei gyvenimo procesą. Jos būtų naudingos ir dalyviams. Tarkim, jeigu jie norėtų pereiti iš vienos ATE iniciatyvos prie kitą, jie galės vadovautis tomis ir pači, vienomis ir tomis pačiamis taisyklėmis. Pavyzdžiui, taisyklėmis galiojančiams iniciatyvams pagal 171 straipsnį. Na ir pabaigai pasakysiu, kad mm, ataskaitoje yra konkrečius rekomendacijų dėl bendrų iniciatyvų, ben, mokslinio tyrimų pagrindų programos kontekste, kurios dar iki šiol nebuvo įvykdytos. Pavyzdžiui, šios yra iniciatyvos, kurias didintų smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimą. Ir čia galima būtų pagalvoti apie mechanizmą, kurį galima būtų dėkti pagal pagrindų programą ir jis skatintų smulkaus verslo dalyvavimą, ne tik tais ATE e iniciatyvose, bet ir kitose. Ir reikia atsižvelgti ir galiojančią tyrimo infrastruktūrą. Ir galiojantis tyrimų konsorciumas mano, kad taisyklės būtų naudingos, nes jos leistų lengviau įdėkti naują tyrimų infrastruktūrą. Manau, kad verta pagalvoti apie mechanizmą, kuris leistų uh, sueuropinti nacionalinę ar tarptautinę e, tyrimų infrastruktūrą, kurią išlaiko valstybės narės. Na, tas pats pasakytina ir apie kitus elementus, kurie e, leistų geriau panaudoti tyrimo infrastruktūrą. Tarkim, jeigu mes pagalvotume apie uh, tyrimų infrastruktūros teikiamą galimybę mokyti tyrinį, tyrėjus, mokslininkus, tai tai taip pat svarbus dalykas, nes, nes reikia žvelgti į žinių politiką kaip viso tokią ir jos svarbus elementas yra švietimas ir mokymas. Na, taip pat reikėtų atsižvelgti ir kitas ET iniciatyvas Europos technologijų institutą, kuris yra komisijos iniciatyva, jis bus patvirtintas ir, ir pradėtas įgyvendinti iki metų pabaigos ir po to jau vyks įgyvenimo procesas. Ir vėlgi, manau, kad štai tokie dalykai padėtų skatinti Europoje žinių koncepcijos įgyvendinimą, tai yra testinį mokymą bei tyrimų skatimą, pasirenkant į juos bendrą požiūrį. Na ir tai turėtų konkretų poveikį. Na ir, ponė pirmininkė, mano pasisakymo pabaigoje apibendrindamas, norėčiau pasakyti štai ką. Manome, kad e, tinkamos geros valdymo schemos bus pagrindinis Europos tyrimų erdvės politikos elementas. Na, o taip pat suinteresuoti asmenys turi e, žinoti, kaip bus įgyvendinamos šios ETE e iniciatyvos ir visą tai priklausys nuo valdymų schemų bendros taisyklės yra svarbus tam, kad galima būtų geriau ir greičiau gyventi bendras iniciatyvas. Jos taip pat bus e, naudingos atliekant analizę. Taigi Čia reikėtų verti bendrų taisyklių tiek iniciatyvos pagal 169, tiek 171 straipsnį. Ateitie tikriausiai turėsime skirtingų iniciatyvų, atsižvelgiant į viešosios ir privačios partnerysės evoliuciją. Tos iniciatyvos turi būti lankščios ir tiesiog reikėtų paieškoti geriausių būdų joms įgyvendinti. Na ir galiausiai šiek tiek apie nacionalinį lygį. Na, Europos tyrimo erdvės atverimas visam pasauliui yra vienas iš svarbiausių būdų įgyvendinant tarptautinius sustarimus bei didinant Europos tarptautinį matomumą. Taigi, galvant apie visą tai, reikia užtikrinti galimybę ir kitų šalių e, subjektams dalyvauti EPE e iniciatyvose. Ačiū. Dėkoju, ponė profesoriau, už pranešimą, už suteiktą informaciją. E, dar keletas kolegų nori užduoti klausimus. Iki šiol trys paprašė žodžio. Ir norėčiau iškart ir užbaigti e, kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, ponas Sukalas. Ačiū pranešėjui už nuostabų pristatymą, už nuostabų dokumentą. Norėčiau pasakyti, kad labai vertinu, labai džiaugiuosi, kad šitos temos vis įtraukiamos į mūsų posėdžių darbo atvarkę. Dėkoju pirmininkui už tai. Šiame pranešime kalbama apie sunkumus, kurius, kuris buvo susu, susidurta vykdant Europos Lisabonos strategiją. Manau, kad šitas pranešimas atspindi tikrovę. Ir tai yra puikus būdas kalbėti bendrąją prasme apie tyrimus. Tačiau šių iniciatyvų e, sudėtingumas pat ir yra, jį taip pat yra atsižvelgiama era rėmose, yra ir daugiau visokiausių organizacijų kaip era. Ir panašu, kad mes einame link sudėtingesnės sistemos e, finansavimo ir valdymo prasme. Ir žinoma, efektyvumas ir veiksmingumas kenčia nuo to. Uh, E, mes užuot finansuodami e, eksperimentus, eksperimentuojame finansavimui. Ir ne patys tyrimai, bet žmonės, kurie vykdo tas politikas e, nacionalinių ir europinių lygmenių yra, yra, yra svarbiausi. Yra gerų praktikų, sėkmingų praktikų pavyzdžių ir visame pasaulyje ir Europoje galima, pavyzdžiui, paminėti e, Britų pavyzdį. Universitete buvo pradėtas tyrimų e, vertinimas ir Davido Kingo politika buvo įgyvendinta ir mes matėme įspūdingų rezultatų ir mokslinę prasme. Ir Ir ekonomikos prasme, turint galvoje išleistas lėšas, panaudotas lėšas, norėčiau priminti 12 geriausių pasaulio universitetų. E, jie, šeši iš jų yra Britų universitetai, o iš 242 yra Europos universitetai ir 16 iš tų 42 yra Britų universitetai. Ir tai iš tikrųjų yra sėkmės istorija, tai yra sėkmės pavyzdys. Uh, yra naudinga, šitoje ataskaitoje yra daug naudingų rekomendacijų, kokiu priemonių galima būtų imtis tam, kad patobulintumėm tyrimų sritį. Nors nemanau, kad ilgalaikių terminų tai būtų pakankama, to užtektų. Jeigu pažvelgtumėm į Europos parlamento dokumentą susijusi su administravimo klausimais ir kitą dokumentą, Europos komisijos dokumentą, kuris yra susijęs su e, tyriu, mokslinio tyrimų stiprinimu. Jis buvo išleistas 2008 metais. Šiuose dokumentuose kalbama apie svarbiausius klausimus, kurie iškelti Lisabono strategijoje. Ir jie yra negatyvūs. Pavyzdžiui, atsakant į klausimą, kokia padėtis yra Europos universitetuose lygin, palyginus su tyrimų indėlių įnašų ir rezultatais, atsakymas yra, kad mes neturime pakankamai kad mes nepakankamai publikuojame. Ar mes pasiekėme tarptautinius standartus? Ne. Ar mes turime efektyvę universitetų sistemą? Taip pat atsakymas yra ne, neturime. Taigi, gerbiamas pirmininkė, būčiau labai dėkingas, jeigu Lisabono strategija ir politika, mes, kurią mes vykdysime iki 2020 metų, būtų ištirta, būtų atliktas tyrimas, turint galvoje išorinį pasaulį. Jeigu Europa turės 2025 metais konkuruoti su kilačiam ekonomikom, tai norėčiau žinoti, kokia bus mūsų ekonom... E, politika tuo metu. Taip pat labai gaila, kad neperskaitėme kava, ponio Kavaljo e, pranešimo šiandien, nes ten yra iškelti labai svarbus klausimai. Pirmiausiai, atsiprašau, pirmininkas pertraukė kalbėtoją. Dėkoju, pane Kabalijo. Much, uh, Ačiū, pirmininkė. Sveikinu šio tyrimo autorius. Pritariu iš principos šitom rekomendacijom. Jūs išanalizavote egzistuojančias priemonės, bet mano nuomonė tam, kad mes sukurtume atvirą, kompetitingą Europos mokslinio tyrimų erdvę, reikia žengti žingsnį dar į priekį ir naudoti visiškai naujas priemonės Ataskaita, apie kurią ką tik kalbėjo mūsų kolega, buvo pat, e, paruošta mano ir pono Ramono. E, mes dirbome tyrimų srityje, aš, aš buvau Ispanijoje, jisai Portugalijoje ir mes paruošėme šitą ataskaitą, nes stengiamės sukurti uh, biotehnologijos ir nanotehnologijos bendrą mokslinio tyrimų erdvę ir mes e, patyrėme visas tas problemas ir visus barjerus, visus sunkumus. Mūsų nuomonė pirmiausiai reikėtų pasitikėjimo kultūros, apie tai irgi buvo užsiminta. Ir mums reikia atskirti ir turėti sa, e, sanglaudą ir, ir, ir finansavimą ir turite galvoje visus, visas priemonės, kad pasiektumėm geresnio mokslinio tyrimų veikimo. Tam, kad turėtumėm pakankamai finansavimo visoje Europoje ir kad išvengtumėm fragmentavimo, uh, Mes išanalizavome Europos tyrimų tarybos darbą. Manau, kad jie puikiai pradėjo vykdyti paneuropinę programą ir skatindami mokslinis tyrimus Europoje. Galima galima pasiūlyti komisijai, kad būtų finansuojami nacionaliniai regioniniai projektai ir plėtoti bendradarbiavimą visoje Europoje. Galima įvertintas programas ir finansuoti nacionalinės ir regioninės programas, kad išvengtumėm to, kad vienas regionas finansuoja kitą regioną, kuris yra mažiau išsivystęs. Et vertinimą reikia vykdyti Europos lygmenių. Kartais būna, kad projektas, kuris yra antras ar trečias Europos lygmenių, galbūt yra pirmas e, nacionalinių lygmenių. Čia yra puikiai priemonė, nuo kurios būtų galima pradėti, sumažinti administracinę naštą. E, palyginus su 169 straipsniu, kurio tikslas yra tas pats. Yra ir dar vienas būdas e, - supaprastinti 162 straipsnį. Galime ir tą ir tą padaryti kartu, bet manau, kad šita, šitos paneuropinės agentūros yra puikus sprendimas. Reikėtų pradėti vykdyti europinį vertinimą, europinių lygmenių ir tai būtų tikrai puikus pirmas žingsnis į priekį, e, vengiant fragmentacijos Europoje. Ačiū. Kalba. Dėkoju toliau, pane Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru prezentarea făcută, ca și... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, bet man gaila, kaip ir mano kolegai, kad šitie tyrimų šitos tyrimo politikos visada, visada turėdavo labai sudėtingų biurokratinių procedūrų ir labai daug įmonių tiesiog nenori įsivelti į šitus, šitą biurokratiją. Ir todėl nedalyvauja programoje. Norėčiau paklausti, koks jie buvo finansuotų e, projektų procentas, tų projektų, kurie visgi buvo e, naudingi ir pasinaudojo to finansavimo tomis lėšomis. Žinau, kad naujos idėjos ne visada e, nueina iki galo, nes laikai galo yra išplėtojamos, bet reikia investuoti kuo daugiau į taikomosius mokslinius tyrimus. Ir tos bendrosios iniciatyvos, mokslinės iniciatyvos yra žingsnis į priekį. Manau, kad dabar reikėtų daugiau e, finansuoti taikomosius mokslinius tyrimus. Taigi mano klausimas yra toks, kodėl daug tokių projektų nevirsta naujais produktais. Ar čia žmogiškųjų išteklių trūkumas, ar, ar lėšų trūkumas, ar galimybių trūksta e, plėtoti tas idėjas ir įgyvendinti jas, e, kad, kad visgi tie produktai būtų iš, iš, išplėtoti. Kurgi tie yra tos kliūtis tos, kad idėjos visgi galų gale būtų įgyvendinamos. Mm, Vidutinės, vidutinis ir smulkus verslas labai aktyviai dalyvauja nepakankamai netyviai dalyvavo šitose bendruose moksliniuose tyrimuose, šitose projektuose. Manau, kad smulkiam ir vidutiniam verslui yra sunku sukaupti pakankamai lėšų, kad gautų tą kofinansavimą. Pavyzdžiui, smulk smulki įmonė arba vidutinė įmonė turi iš, iš, išgyventi ir tam, kad išgyventų rinkoje, smulkia arba vidutinė įmonė turi geriausius žmogšiuosius išteklius e, skirti toms programoms, tam verslui, kuris visgi atneš naudos ir dėja negali kurti strateginių e, ilgalaikių komandų, kurios dirbtų su ilgalaikiam strateginiam e, programom, moksliniam tyrimų programom, kurios ilgainiui galbūt ir bus pelningos. Taigi būtent reikia kažkokio mechanizmo, kad e, pavyzdžiui, bankai suteiktų garantijas smulkiam ir dutiniam verslui, e, kada projektas yra patvirtas Europos lygmenių, kad gautų visgi finansavimą. Ir galiausiai kitas klausimas. ES yra per mažai puikių tų, tų, tų centrų, kur, į kurias galima būtų kreiptis. E. Dėkoju. Gal dabar turėsite galimybę atsakyti keletą klausimų. Prašau. Ačiū. Ar galima atsakyti ispaniškai, ar reikia kalbėti angliškai? Nu. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už visas pastabas. Pirmiausia, labai ačiū Jums už tai, kad komentavote. Šitas pranešimas neturėjo būti e, visų projektų e, vertinimas, visų projektų, kurie buvo įvykdyti Europoje. Taip pat, žinoma, ir bendrosios programos nebandžiau įvertinti. Tiesiog bandžiau įvertinti kelias naujas iniciatyvas, kurios buvo iškeltos. Tiesa ta, kad kai kurios iniciatyvos yra labai naujos, todėl sudėtinga uh, Todėl nėra pakankamai laiko praėję, kad būtų galima tinkamai vertinti jų rezultatus. Dauguma tų iniciatyvų yra paskelbę konkursus, mm, jau buvo pradėti projektai, dar jie nėra baigti, todėl yra labai sudėtinga įvertinti jų poveikį bendraja prasme. Bet žinoma, kai, kurių, kai kurios problemas, kai kurios aspektus galima vertinti. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus, kurie buvo aptarti. Kai kurie kalbėjote apie universitetus. Manau, kad Universitetų modernizavimo procesas yra e, Europos mokslinio tyrimų erdvės dalis. Manau, kad tai yra vienas esminių elementų šitos erdvės kūrime. Būtent todėl viešųjų mokslinio tyrimų institucijų institutų e, atnaujinimas irgi turėtų būti vienas iš interesų. Todėl, kaip ir sakėme, reikia bendro žinių politikos vaizdo, bendros vizijos ir kalbėti ne tik tai apie mokslinius tyrimus. Būtent todėl reikia ir priemonių, kurios padėtų kaip ir išprovokuoti tą institucinę reformą e, europinėme kontekste, e, paskatyti konkurenciją europinėme kontekste ir taip pat atsižvelgiant į visas tokių institucijų ypatybės. Manau, kad tai yra tiesiog būtina. Mes neturime vertinimo mechanizmo, būtent, kad galėtumėm įvertinti tokias organizacijas globalių požiūrių. E, be to, atsižvelgiant ir kiekvienos įstaigos e, ypatybės, mes turime turėti tam tikrus bendrus kriterijus vertinimui, nes vertinimo mechanizmas visgi turėtų būti daug išsamesnis. Kitas klausimas, kurį norėjau paminėti, tai e, ta biurokratinė našta e, tų iniciatyvų pradžioje. Manau, kad komisija stengiasi e, nors galbūt nepakankamai stengiasi kol kas supaprastinti bendrosios programos administracinę naštą. Tačiau šiuo atveju, apie kurį šiandien kalbame, šita problema dar labiau komplikuojasi, net, nes netgi nacionalinių lygmenių finansavimą reikia gauti pateikus iš naujo projektus ir pasiūlymus nacionalinėms institucijoms, kad gautum papildomą finansavimą, kurio reikia. Ir ta situacija yra skirtinga kiekvienos iniciatyvos atveju, kiekvieno partnerio atveju. Nėra supaprastinto bendro mechanizmo, kuris palengvintų e, šitą procedūrą. Žinoma, jeigu turėtumėm institucijos, į kurias galima būtų kreiptis, bendros institucijos galbūt supaprastintų šitą finansavimo schemą. Kitas dalykas labai svarbus ir apie tai buvo irgi kalbėta, paskutinis pranešėjas kalbėjo apie finansavimą. Es, bazinį finansavimą ar taikomą į finansavimą. Reikia pri, pripažinti, kad tos iniciatyvos, kurios buvo pradėtos pagal 121 e, straipsnį, yra gan taikomosios iniciatyvos pagal savo charakteristikas. Ir jos susijusios su pramonės sektoriumi ir konkrečiai yra susijusios su tam tikrom pramonės e, sektoriaus temomis. Manau, kad būtų svarbu susijęti tokį tokias programas su kitomis programas, kurios lieka kaip ir nuo šaly. Kodėl negalima būtų tą bendros technologijos iniciatyvą sujungti su idėjų programa ar tą people programa ar bendraja programa? Juk taip tik tai dar pagerintumėm tas programas, patobulintumėme. Ir netgi tam tikri dalyviai būtų pritraukti to, to suderinamo, jiems, jiems tai atrodytų patrauklu. Manau, kad skatina tam tikrus partnerius, kaip pavyzdžiui, smulkų ir vidutinį verslą, apie kurį buvo labai kalbama, apie, apie jų dalyvavimą, apie tam tikrą e, dalyv, pro, dalyvavimo procentą. Paskui atsitinka taip, kad ne kiekvienoje iniciatyvoje yra atsižvelg, atsižvelgiama į tuos partnerius. Manau, kad šitas elementas turi būti apsvarstytas ateityje. Ačiū. Dėkoju ponui profesoriui Serano už suteiktą informaciją ir kad jis atsakė į klausimus. Baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės punktą, dar kartą dėkoju. Skelbiu 11 darbo atvarkės punktą. Tai yra pavėluotų mokėjimų direktyva, nauja redakcija. Kolega De Angelis yra atsakingas pranešėjas ir norėčiau jo paprašyti E, pristatyti esamą situaciją. Dabar yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Prašau. Sì, grazie, Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs jau minėjote, kad tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Ir mes čia kalbame apie problemą, kuri daugeliu atrodo iš tiesų labai didelė, ypač šiuo metu, kai išgyvename ekonominę krizę. E, pavėluoti mokėjimai verslo santykiuose yra tikrai aktuali problema. Ir tai taip pat yra problema, kuri turi didžiulę įtaką kasdieniniam įmonių gyvenimui, ypač e, smulkių ir vidutinių įmonių gyvenimui. Čia, pavyzdžiui, galima paminėti įvairius sandarius tarp ekonomikos subjektų ir e, santy, santykius ir sandarius tarp ekonominių subjektų ir viešojo sektoriaus. Kaip žinote, e, iš tiesų labai, vėl, e, labai dažnai yra sumokama pavėluotai, o pagal sutarties sąlygas, kurios buvo išsiderėtos, e, tie mokėjimai turėjo įvykti anksčiau. Mes turime 35-2000 metų direktyvą, kurios tikslas buvo sumažinti mokėjimo terminus ir atrodo, kad šita direktyva nepasiekė savo tikslo. E, reikia paminėti, kad šita problema buvo neišspręsta. Jau praėjo septyni, septyneri metai po to, kaip įsigaliojo direktyva ir iki šiol vis yra vėluojama atlikti mokėjimus, yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, yra tikrai labai sudėtinga, labai vairi situacija. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Graikija yra e, virš e, šimto dienų E, Vokietijoje yra 53 dienos numatytos mokėjimo, mokėjimams, panašus skaičius dienų yra numatytas Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje. Čia aš kalbu apie sutartyje numatytus terminus. Ir tokie e, didžiuliai skirtumai iš tiesų yra trikdis bendroje rinkoje. Ir tokiu būdu e, ga, ji, to, toks vėlavimas, tokie skirtumai gali e, neigiamai įtakoti Europos įmonių konkurencingumą. E, komisijos pasiūlymai yra m, iš tiesų labai sudėtingi, čia siūlomos įvairios priemonės, e, jos turėtų padėti sustiprinti smulkių ir vidutinių įmonių pozicijas. E, ir turėtų paskatinti investicijas į ekonomikos augimą ypač atsižvelgiant į tarptautinę krizę ir taip pat turėtų padėti kurti naujas darbo vietas. Dabar norėčiau trumpai paanalizuoti direktyvos pasiūlymą. Šio teksto tikslas yra įvesti griežtesnės sąlygas, e, tai yra pagriežtinti 2000 metų 35, 35 direktyvą. Tos naujovės ar tos pataisos bus susijusios su drausme laikantis mokėjimo terminų, e, kuomet vyksta sandoriai tarp privačių įmonių ir tarp privačių įmonių bei viešojo sektoriaus e, Tokiais atvejais yra numatomas 30 dienų mokėjimo terminas. Ir iš karto norėčiau užduoti pirmą klausimą. Šitos 30 dienų, e, joms yra taikomos e, labai įvairios išimtis. Ir aš manau, kad e, tos išimtis būtent vėlgi gali įtakoti e, direktyvos efektyvumą ir vėlgi gali įtakoti mokėjimų vėlavimus. Tačiau nepaisant to, manau, kad šitas e, termino nustatymas yra svarbus aspektas. Taip pat reiktų e, galbūt šiek tiek sumažinti išimčių skaičių. E, nes būtent tos išimtis ir pailgina mokėjimus. Čia taip pat reikia atsižvelgti į e, kreditų mokėjimo sąlygas ir, ir taip pat reikia žiūrėti, ką darysime su tokiais atvejais, kuomet už paslaugas ar produktus e, apmokama ne visa suma. E, Tai galbūt būtų esminiai klausimai iš šio dokumento ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kolegoms už jų įnašą į diskusijas. Taip pat norėčiau priminti, kad jūsų pasiūlymai pagal 86 e, turėtų būti e, teikiami pagal 86 parlamento darbo tvarkos taisyklių punktą. Ir taip pat e, aš čia pasisakiau apie keletą direktyvos e, aspektų, tačiau mes turime nepamiršti ir taikymos ryties, dėl to taip pat galima diskutuoti. Ir reikia nepamiršti, kad daugelį valstybių narių biomedicinos sritis yra labiausiai e, paliesta tų pavėluotų mokėjimų, ypač kuomet mokėti turi viešasis sektorius. E, ir tai taip pat yra susijęs taip pat su mišraus kapitalo įmonėmis, kurios teikia e, viešo, visuotinės svarbos paslaugas. Ir taip pat sandoriams su tarp privačių įmonių. Taip pat yra labai svarbus išimčių klausimas ir kaštų klausimas. Tai yra su kokiai, kokiais kaštais yra susijęs e, tas pinigų nesumokėtų e, kažkokių mokėjimų išsireikalavimas. Taigi tokie būtų esminiai aspektai diskusijai ir manyčiau, kad būtų labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų iškraipama rinka, kad to nedarytų tie, kurie e, privalo atlikti mokėjimus. Todėl būtų labai svarbu, kad kolegos iš komisijos taip pat pasisakytų šią temą ir atsižvelgtų į valstybių narių patirtį nes mokėjimų vėlavimas yra dažniausiai susijęs su labai svarbiais ūkio sektoriais ir, aišku, daro jiems neįgiamą poveikį. E, kalbant apie numatytas datas, tvarkaraštį, yra keletą pastabų, kurios pateikė e, pirmininkas, o aš jums būčiau dėkingas už pasiūlymus ir galbūt artimiausių metų jūs galėtume pateikti savo pasiūlymus. Tai yra e, man asmeniškai pasakyti, kokia yra jūsų nuomonė apie šį pasiūlymą, nes tai yra tikrai labai svarbus ekonominės raidos klausimas. Dėkoju, ponas Vogau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui. E, norėčiau pasakyti, kad šis pasiūlymas dėje vėluoja jau keletą metų, bet geriau vėliau negu niekada. E, iš esmės aš remiu šį pasiūlymą, tačiau norėčiau pridurti, kad penkto straipsnio ketvirtoji dalis, e, kur yra numatytas 60 dienų mokėjimo terminas viešojo sektoriaus e, institucijoms. Aš manau, kad e, toks ilgas terminas yra galbūt šiek tiek per ilgas, kad čia nuostatos yra šiek tiek per ilgas E, laisvos per lengvas. Man atrodo, kad 30 dienų turėtų būti aiškus išeities taškas, o 60 dienų mokėjimo terminas turėtų būti visiška išimtis. Taip pat e, manau, kad ir šioje srityje šis pasiūlymas yra e, nelabai griežtas, galbūt reikia numatyti įsipareigojimą įmonėms skelbti apie pamok, e, pavėluotus mokėjimus ir pavol, pa, pavėluotą e, pa, paskolos kreditų mokėjimą. Kalbant apie mokėjimus tarp e, privačių, privataus sektoriaus įmonių, e, reikia pabrėžti, kad liberalus, liberal, liberalaus principo esmė yra ta, kad mes E, remiamės nuos, e, sutarties nuostatomis. Tačiau jeigu yra pažymėta, kad didžiosios įmonės e, naudojasi savo privalumais prieš smulkes ir vidutinės įmonės, tai tuomet mes esame atsakingi už diskusiją, už teisinį pagrindą, kuomet vyksta mokėjimai tarp privataus sektoriaus įmonių. Dėkoju, ponė vicepirmininkė, sako pirmininkas. E, kolega yra ne vokietis, jis yra danas, taigi jisai tikrai puikiai e, kalba vokiškai. Mano komplimentai. Toliau kolega Benson. Dėkoju. Pone pirmininkė, tai yra tikrai uh, problema, daugelios vidutinių ir smulkių įmonių problema, kad mokėjimai e, atliekami pavėluotai ir būtent dabar, kuomet vyrauja krizė, ta problema darosi vis didesnė, ji vis labiau paliečia smulkės ir vidutinės įmonės ir netgi iškyla klausimas, ar tos smulkės ir vidutinės įmonės apskritai išgyvens tą krizę. Ir manau, kad pavėluoti mokėjimai e, labai iškraipo konkurencingumą bendroje vidaus rinkoje rinkam, rinkoje ir manau, kad reiktų atrasti priemonę, e, kaip būtų galima kompensuoti tuos kaštus, kurie yra susiję su mokėjimu išsireikalavimais. E, tačiau e, esminis klausimas yra, kokią vertę turi priemonės, jeigu jos yra neprivalomas ir ką reikia mokėti, jeigu laiku netlikai mokėjimo. Turiu keletą pastabų dėl pirmo straipsnio antrosios dalies. Čia yra uh, atsisakoma galimybės, kad valstybės narės uh, reikalautų um, mokesčių už sumas mažesnės už 5 eurų, uh, eurus Toliau penktas straipsnis dėl e, viešojo sektoriaus e, mokėjimų. Manau, čia mes turėtume būti griežtesni, būtent viešasis sektorius arba pusiau e, viešos įmonės, e, kurios teikia viešas paslaugas yra labai svarbus veikėjai rinkoje, todėl yra labai svarbu, kad mes elgtumėmės griežtai šioje srityje. Ir manau, kad tos 30 dienų, kurios čia yra minimos, e, manau, kad tai ir turėtų būti tas terminas, o 60 dienų tai turėtų būti pati kraštutinė riba ir reikia labai konkrečiai suformuluoti, kas yra viešojo sektoriaus įmonės, nes e, dažnai mes susidurėme su pusiau viešomis įmonėmis ir jos, jas matyt reikia traktuoti kaip viešas e, valstybinės įmonės. Ir jeigu mes kalbame apie 5 procentus e, kaip kompensacija už mokėjimo išsireikalavimo kaštus, tai galbūt galima pasveikinti tokį pasiūlymą, tačiau e, tai turėtų būti susiję su to terminu, kada turėjo būti sumokėta reikiama suma. Šeštame straipsnėje aš taip pat siūlyčiau sugriežtinti sutarties sąlygas, nes čia taip labai mm, suformuoluota labai laisvai. Kalbant apie e, sandorius tarp privataus sektoriaus įmonių, tai galbūt čia reikia remti sutarties sąlygomis, bet būtent dažnai e, smulkios ir vidutinės įmonės kenčia dėl pavėluotų mokėjimų ir todėl reikia padaryti viską, kad didžiosios įmonės negalėtų daryti spaudimo smulkioms įmonėms. Dėkoju toliau kolega Rubiš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad ypač ekonominės ir finansinės krizės laikais tikrai labai aktuali, prioritetinė tema. Na ir dėl nepakankamų užsakymų įmonės pajunta didelį ekonominį skaudimą, sumažėja jų pelningumas o taip pat ir e, jų lėšų turėjimas, grinų lėšų turėjimas. Todėl atliekant viešuosius pirkimus arba galvant apie tas įmonės, kuris dirba valstybės sektorė, jos turėtų dirbti pavyzdingai. Na, tikrai reikia laikytis 30 dienų laikotarpiu ir pagal bazelis 2 mes galime čia bendradarbiauti nes e, val, valstybės e, finansavimas yra išmokamas greičiau. Galbūt reikėtų į Europą įdėkti geriausias praktikos pavyzdžių sistemą, kad tam, kad galėtume pasimokyti iš geriausio praktikos pavyzdžių ir tokiu būdu padidėtų tiek įmonių mokumas, tiek lėšų turėjimas, tiek ir pelningumas ir tokiu būdu įmonės nebūtų priklausomas nuo banko kreditų. Na, manau, kad krizės metu svarbiausia suteikti įmonėms pagalbą greitai ir veiksmingai. Ir, ir labai svarbu, kad Europos institucijos šelktųsi pavyzdingai, apie tai jau buvo kalbėta, nes mūsų komitete dažnai tenka išgirsti skundų dėl to, kad užtrunka labai ilgai, kol finansavimas pasiekia įmonės. Taigi aš sakyčiau, kad mes mūsų pačiose institucijose šiuo požiūriu turėtume elgtis e, pavyzdingai. Kolegė vicepirmininkė Toja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegai už jo nuomonę, jis išdėstė pačius svarbiausius, jautriausius klausimus. Na ir manau, kad tęsiant diskusijas dėl, ir darbus dėl jo pranešimo teks prie jūsų grįžti. Na ir taip pat reikės nustatyti direktyvos gyvenimo priemonės. Na visą tai yra svarbus dalykai. Na, o dabar tam, kad dar sėki pabrėšiu šį tekstą svarbą, pasakysiu štai ką. Juk mes čia kalbame apie konkrečius įsipareigojimus, apie tai, pat apie tai, kaip galima būtų gauti pridėtinės vertės iš mokesčių mokėtojų pinigų. Būtent tai pažadėjome per praeitą kadenciją mūsų piliečiams. Taigi prabėgo laikas, tačiau konkrečių rezultatų nėra, o juk būtent to iš mūsų ir tikisi piliečiai. Juk čia mes turime konkretaus gyvenimo pavyzdį ir todėl turime daryti viską tam, kad mokymo direktyva būtų įgyvendinta. Kolega Balčių. Micro, please. Tisztelt bizottság, ha végignézem ennek a hétnek a nap... Pane pirmininkė, kai susipažinau su šios savaitės tvarko, darbo tvarkė ir bandžiau įsivaizduoti, kaip informuočiau mūsų rinkėjus apie tai, ką veikiame, tai tikriausiai piliečiai pasakytų, kad mūsų dabar aptariama tema yra pati svarbiausia. Tai yra, tam, tai yra tai, kaip reikėtų užtikrinti, jog viskas vyktų našiai. Na, mes rengiame pranešimus, atliekame tyrimus, visą tai gerai. Tačiau mūsų komitetas juk pirmiausiai gilinasi tai, kaip galima būtų padėti smulkiam ir vidiniui verslui, jog šis išgyventų krizės laikais. Na ir todėl, kad kai kalbame apie mokslinius tyrimus, svarbu, kad būtų sukurtos atitinkamos sąlygos smulkaus ir vidinio verslo dalyvavimui. Na, o svarbiausias dalykas yra tai pavėluoti mokėjimai, dėl kurio subankrutavo daug smulkaus ir nedidžio įmonės, jam tiesiog nebuvo laiko sumokėta. Tai, jog dabar dalyvauja salėje tiek mažai parlamentarų, neturėtų reikšti, jog nelabai rimtai mūsų komitetas žiūri į šį klausimą. Dėkuoju komisija. Pone Brikman. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. La Commission, je dois dire, est très. Ačiū pirmininkė. Komisija labai džiaugiasi išgirdus iš pranešėjų ir iš komiteto narių, kad šitą iniciatyvą yra palaikoma. Čia yra tikrai labai svarbus, svarbis rytis įmonėms, o ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai buvo minėta smulkaus ir vidutinio verslo akte, bet taip pat yra ir įvairiausių trūkumų e, harmonizuojant e, mokėjimo terminus. Mes pasižymėjome jūsų komentarus ir pastabas susijusią su direktyvos aprieptimi. Mes į tai atsižvelgsime. Buvo kalbėta apie šios direktyvos svarbą ir apie tai, kaip svarbu yra uh, suvienodinti šitą sritį. Manau, kad į tai irgi reikės atsižvelgti su jūsų pagalba. Buvo ir daugiau svarbių klausimų iškelta, pavyzdžiui, apie sutartinę laisvę. Kaip žinote, mūsų pasiūlymas direktyvai e, šiek tiek sulaužo šitą laisvę, nes mes kalbėjom, labiausiai kalbame apie harmonizavimą e, verslo ir valdžios institucijų santykiuose. Manau, kad šitas rytis yra viena iš svarbiausių sričių, kalbant apie pavėluotus mokėjimus. Kai įmonės atsiranda, atsiduria labai sudėtingose situacijose, tokios nesubalansuotose situacijose ir įtakos joms trūksta. Manau, kad reikėtų nepilnai įgyvendinti tą laisvės principą, bet turėtų daugiau e, labiau laikytis 30 dienų principo. Manau, kad būtų geriau laikytis sutartinės teisės, sutartinės laisvės taisyklių. Nes ši direktyva iš tikrųjų sustiprina garantijas tais atvejais, jeigu yra piknaudžiaujama e, sutartinės laisvės direktyvos šeštų straipsnių. Taigi komisija stengiasi išspręsti pavėluotų mokėjimų problemą, bet puikiai suprantame, kad šita direktyva negali spręsti visų problemų. Greičiausiai reikės daugiau padirbėti, kad jas išspręstumėm ir e, tas sprendimas bus už teisėkuros e, ribų. Bet žinoma, mes esame pasirengę dirbti kartu. Pavyzdžiui, galima būtų e, pagerinti smukus vidutinio verslo e, žinias apie jų e, teisės, bet žinoma, galima rasti ir kitų būdų, kaip e, didinti tą žinojimą apie teisės. Taigi komisija peržvelgs visus iškeltus klausimus, kurie tikrai yra, yra nuspelnę mūsų e, dėmesio. Dėkoju ir tuo pačiu baigėme diskusijas. Kolega De Angelis jau minėjo, kad e, sausio 27 dieną bus jau parengtas pranešimo projektas, tai yra nuomonės projektas ir iki to laiko visi galite teikti pasiūlymus. Taigi baigiame šį darbo atvarkės punktą. Šiandien ryte susitarėme, kad e, šiandien e, dar paskirsime penkias minutės ir suteiksime kolegiai tikau galimybę e, pristatyti jos pranešimą dėl pastatų energetinio naudingumo. Taigi, ponė tikau, jūs turite tris minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir šešėliniams pranešėms bei e, Europos komisijai Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei dėkoju už sėkmingas dėrybas trilogė dėl pastatų energinio naudingumo. man čia reikės, aišku, ir jūsų paramos e, tolimesnėse dėrybose su taryba. Iki šiol dėka jūsų pavyko pasiekti susitarimo. Mes e, e, dabar neturime tikslių nuostatų dėl finansinės priemonės, bet iki 2011 metų komisija ruošiasi patikrinti kaip naudojamos fondų lėšos ir pateiks naujus pasiūlymus. Nuo 2020 metų įsigalios nuostata, kad visi naujos statybos pastatai turės jų energijos išskirimo e, laipsnis turės būti lygus nuliui. Ir e, e, tokie pastatai turės sunaudoti labai mažai energijos. Tai reiškia, kad e, tai bus susiję su atitinkamu taupimu. Iki 2017 metų valstybės narės turės e, pateikti savo programas e, dėl senų pastatų modernizavimo. E, jau dabar yra tokių pastatų, kurių energinis balansas lygus nuliui. Būtent tokio, tokio, tokių pastatų statyba turi būti labai skatinama. E, toliau kitas svarbus klausimas yra ekspertų mokymas ir sertifikatai dėl e, energinio pastatų bilanso. Šioje srityje mes norime stipriau remtis atsinaujinančiais energijos šaltiniais. ir mes norėtume įvesti palengvinimus, lengvatas e, tokiem pastatams, e, kurie, kurių energetinis balansas lygus nuliui. Pavyzdžiui, čia galėtų būti kažkokios administracinės paskatos. E, taip pat yra numatoma racionalių, tokių labai protingų naujoviškų energijos skaitiklių įmontavimas. E, šia, čia yra nenumatyta komitologijos procedūra, tačiau yra numatytas bendras planas, kurio reiktų laikytis. E, pagal numatytas e, procedūras turėtų būti taikoma vieninga procedūra kaštų skaičiavimai o jeigu vertės e, viršė 50 procentų, tuomet reikia taikyti e, korektūros priemonės. Manau, kad tai yra geras kompromisas, jis prisidės prie e, ekologinio efektyvumo. E, kol kas lieka atviras komitologijos klausimas pagal naujas taisyklės. E, kurios bus taikomos visiems dokumentams, dėl kurių jau buvo susitarta e, tarp parlamento ir komisijos. E, du žmonės nori pasisakyti, sako pirmininkas, norėčiau paprašyti visų kalbėti trumpai, ponia Hall. Ačiū, kalbėsiu trumpai, norėjau padėkoti poniai Tikau už tokį išsamų, už tokį išsamą konsultaciją, už bendradarbiavimą, dirbant su šešėliniais pranešėjais. Taip pat e, sveikinu jos tą tokį užsispyrimą, teigiamą užsispyrimą. E, Dėrybų laiku metu man jau kai kuriais atvejais atrodė, kad negalėsime pasiekti kompromiso švedės pirmininkavimo metu, bet e, pranešėja puikiai dirbo toliau ir iš tikrųjų ją reikia pagirti už tą nuveiktą darbą. Manau, kad jinai nusipelnė e, pilno komiteto pritarimo šiam pasiektam susitarimui. Dėkoju toliau kolega Turmes. Dėkoju ponė pirmininkė. E, Adriana, e, for... Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti Adrianai už puikų darbą. Ji buvo puikiai pranešėja, taip pat ir ponui Sautargui ir sekretoriatui norėčiau padėkoti. Manau, kad mes pasiekėme puikių rezultatų sudėtingose dėrybose. Kartais taryba taip, taip blokuodavo tą mūsų darbą, tokias pozicijas blokuojančios turėdavo, kad būtų iš tikrųjų labai sudėtinga dirbti toliau. Ir tas šitie sprendimai yra tikrai žingsnis į priekį, ypač dėl e, smulkiaus rytutinio verslo, dėl atnaujinimo, dėl, dėl kitų klausimų. Mes čia kalbame ir apie statybos e, pramonę ir, ir gamintojus ir ten nulinės energetikos pastatai yra ateitis ir tai visi dabar jau žino. Ir dar prieš mėnesį šitas klausimas buvo energetikos atkūrimo pakete ir mes gavome tam tikro spaudimo iš nacionalinių valstybių ir Varosas išleido 0 eurų e, šitai programai. Taigi po to buvo labai sunku vėl iš naujo įsitraukti į dėrybas dėl šio dokumento. Tai labai gerai, kad visgi mums pavyko ir kitas žingsnis yra e, kovoti, kad gautumėm lėšas, e, kurios nebus panaudotos energetikos atkūrimo paketui, kad būtų panaudotos šitam, e, šitam projektui po 2010 metų ir taip pat, kad būtų numatytas finansavimas 13 metams ir, ir, ir toliau tolesniam laikotarpiui tas finansavimas pasitų energetiniam naudingumui. Todėl dėkoju komisijai, ypač Martinui. Žinau, kad jeigu bent vienas darbuotojas, vienas darbuotojas dirba taip energingai, iš tikrųjų tai yra neteisinga jūsų atžvilgių, bet esu tikras, kad komisijos kitą kadenciją E, visgi skirs daugiau e, žmonių dirbti tokio, tokiu svarbiu klausimu. Ačiū. Dėkoju, taigi baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Dėkoju visiems. E, mes jau dažnai kalbėjome šią temą, taigi posėdis baigiamas, o dabar bus koordinatorių posėdis. Mes jam esame numatę valandą. Šiek tiek vėluojame. Taigi Mielai pradėčiau tą posėdį po minutės ar pusantros. Very good. Every, everything on that.